Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ponas ir ponai, mėly kolegos. Mūsų laukia daug darbo tvarkės klausimų ir iš vakar dienos perkeltas Europos auditų rūmų klausimas dėl Europos auditų rūmų specialiosios ataskaitos. Aš norėčiau pono Otbor paprašyti pristatyti šią <clears throat> ataskaitą specialiai prieš suteikiant žodį pranešėjui. Sveiki atvykę ir dėkojame už kantrybę. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, jau vakar truputį pristačiau tą ataskaitą susijusią su tolesniais veiksmais Šis pranešimas e, priklauso pirmai tokio pobūdžio pranešimų kartai. Auditorumai ketina ateitie kiekvienais metais tokio pobūdžio ataskaitas renkti. Mes e, pasirinkome šį kartą septynes specialiasias ataskaitas ir ką galėjome konstatuoti, konstatavome, kad komisija yra parengusi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas sistemą. Mūsų išvados e, didžiąją dalimi sutapo su komisijos vidaus audito išvadomis, tačiau e, nepaisant visų teigiamų aspektų, konsultavome, kad kai kuriuose srityse padėtį galima pagerinti, patobulinti komisiją veikiančią sistemą. Vakar jau atkreipiau pranešėjo dėmesį į tai, kad audito rūmų tolesnių veiksmų ataskaita susijusi su audito rūmų rekomendacijomis. Ketiname traukti ir atitinkamus parlamento prašymus, tačiau to nedarėme, tačiau jeigu komitetas norėtų parengti tinkamą nuomonę, būsimuosiuose tokio pobūdžio ataskaitose mes galime atsižvelgti į parlamento ir tarybos prašymus. 75 procentai rekomendacijos nuostatų buvo įgyvendinti arba beveik įgyvendinti. Tose, iš tų septynių ataskaitų mes esame patenkinti komisijoje veikiančią sistemą ir uh, ketiname ateityje bendradarbiauti su komisija, parengdami ateityje dar e, didesnę naudą atnešančius pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų, tiek norėjau pasakyti. Ačiū ponė pirmininkė, pirmininkas, ačiū ponė Otpau už trumpas įžanginės pastabas. Dabar perduosiu žodį pranešėjai ponui Gairiui. Ačiū, pan pirmininkė, ačiū, pan Otpau, už e, pateikti informaciją. Aš galiu kalbėti trumpai. Kalbant apie ataskaitos svarbą, galime su pasitenkinimu konstatuoti, kad komisija atsižvelgia ir įgyvendina didžiąją dalį auditorumų rekomendacijų mechanizmas, kurį pasitelkia komisija šioms rekomendacijoms įgyvendinti, tai yra komisijos viduje veikianti atitinkama sistema. Dėl tolesnių veiksmų galime vertinti jos tikslingumą Angi 70 procentų įgyvendintų rekomendacijų dar palieka 30 procentų tų rekomendacijų, kurios nėra įgyvendintos, tačiau ta rekomendacijų dalis, į kurią buvo atsižvelgta, nuteikia pakankamai optimistiškai, tačiau tų 30 procentų taip pat turime nepamiršti. Noriu padėkoti, naudodamas progą auditorumams už atliktą darbą. Pone Otbor, jūsų pasiūlymas, kurį ką tik patikite komitetui, galėtų būti taip pakomentuotas, jeigu pageidautumėte atsižvelgti į parlamento poziciją savo išvadose, tai būtų neblogai, nes teoriškai yra įmanoma auditorumų pateiktą rekomendaciją politiškai įvertinti ir priešingai nei dabar buvo padaryta. Galiu prisiminti tokiu atveju, kuomet vienas mano frakcijos pranešėjų dėl lyder programos e, buvo ir kitaip įvertinęs e, atitinkamą auditorumų ataskaitą, tačiau turim tomenyje, kad auditorumai yra nepriklausoma institucija ir mums jūsų rengiamos ataskaitos yra labai svarbos. Didžioji dalis auditorumų rekomendacijų sulaukia paramos taip pat ir šiame komitete. taip pat ir šiek tiek mažesnės, tačiau vis tiek daugumos paramos e, per plenarinius posėdžius, tačiau reikia konstatuoti, kad ne visi parlamento nariai laikosi tos pačios pozicijos. E, būtų visai draugiškai iš jūsų pusės, nors neprivalote to daryti, e, jeigu atsižvelgtumėte į parlamento nuomonę taip pat šio klausimu mėly kolegos komiteto nariai, aš savo ruoštų noriu pasiūlyti įtraukti audito rūmų ataskaitos nuostatas į mūsų pranešimą dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo, nes pranešimas dėl tolesnių veiksmų reaguojant į atitinkamą ataskaitą dėl tolesnių veiksmų gali ir šiaip įnešti nemažai sumaišties ir būtų sudėtinga jį reaguoti. Turint omenyje, kad biudžeto kontrolės <clears throat> komiteto procedūros susijusios su auditorumo rengiamomis ataskaitomis šiuo atveju gali būti ir keičiamos, bei nebūtinai bandant labiau jas atsižvelgti ir koordinatorių posėdžiuose. Mes, pavyzdžiui, esame nusprendę pareikšti savo nuomonę dėl įvairių specialių ataskaitų, ponė Dresan atsakinga už žuvininkystę, Marinesku už vandalinių jėgainių stabdymą ir demontavimą. Ir mes norėtume, kad šiems pranešimas būtų suteikiamas įprastinio prastinių parlamento rengimų pranešimų statusas. Čia kai kurios parlamento tarnybos laikosi skirtingos nuomonės ir dėl to šie pranešimai negali būti įprastiniai. Ponios Andrės ir ponios Doč pranešimai buvo įtraukti į plenarinio posėdžio darbo tvarkė jau, tačiau po to buvo iš jos išbraukti, nes atitinkamos parlamento tarnybos mano, kad šie pranešimai neatitinka parlamento darbo tvarkos taisyklių ir nuo to laiko mes ginčijomės su parlamento tarnybomis dėl to, kaip reikėtų elgtis su auditorumų specialiosiomis ataskaitomis visiškai, tačiau tarp koordinatorių sutarėma dėl to, kad norėtume, jog Europos parlamentas platesnių mastų, ne tik per e, biudžeto kontrolos komitetą svarstytų auditorumų specialių ataskaitų išvadas, nes šios išvados dažnai buvo svarbios ne tik mūsų, tačiau ir kitiems komitetams. Klausimas tik tai, kaip tą turėtume padaryti, atsižvelgiant į tai. kad e, šie pranešimai negali. Ne, būti laikomi įprastiniais. Mums reikia susitarti dėl naujų būdų e, siekiant įvertinti auditorumo ataskaitas, tačiau tai užtruks šiek tiek laiko. Kitas būdas pasinaudoti dabartinėmis darbo tvarkos taisyklės nuostatomis ir svarstyti šios pranešimus plenarnėse sesijose kaip pranešimus savo iniciatyvą arba kaip klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, klausimus komisija arba kitą formą pasitelkus, tačiau ši metodika netiktų visiems pranešimams. <clears throat> Šie pranešimai dėl tolesnių veiksmų susijusių su komisijos tolesniais veiksmais yra svarbus. Tačiau turint omenyje, kad darbo tvarkos taisyklėse nėra numatyta kitų procedūrų, aš siūlyčiau kolegoms grįžti prie senų metodų. Tai reiškia parengti darbinį dokumentą. Aš tačiau netgi siūlyčiau elgtis kitaip ir iš karto įtraukti šias nuostatas į pranešimus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Tokiu būdu galėtume pasikeisti nuomonėmis dėl šių pasiūlymų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Gairiui. Daugiau nėra norinčių kalbėti. Noriu paklausti pono Otbau, ar jis norėtų sureaguoti. Pono Gairio nuomonė, prašau. Well, like the... Uh, Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo konstruktyvius komentarus ir norėčiau pridėti keletą dalykų. Visų pirma, jeigu auditorumai renga, rengia antrą specifinę ataskaitą tema, kuria jau buvo renkta ataskaita, tai tuomet jūs e, galite tikėtis, kad mes toje antroje ataskaitoje atsižvelgsime į, į pastabas e, bet šiaip mes bandome daryti viską, kas yra mūsų galioje ir tikrai e, norėčiau padėkoti Jums ir, e, ir mes savo ataskaitoje e, ateityje tikrai įtrauksime ir parlamento, ir tarybos pastabas. Yra nedaug tokių pavyzdžių, kur išsiskiria nuomonės ar išsiskiria rekomendacijų, e, kurias teikia e, parlamentas ir kurias teikia auditorumai e, kryptis. Taigi norėčiau tiesiog padėkoti pranešėjui. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Norėčiau paprašyti komisijos atstovo pasisakyti, ponas Kras. Dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai. Komisija sveikina šį, e, šią naują sistemą, kai teikiamos specialiosios audito rūmo ataskaitos, nes tokiu būdu yra e, tinkamai vertinamos e, rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų. Mes taip pat labai E, atsižvelgėme į tas klaidas ar netikslumus, silp, silpnasias vietas, kurios būna pastebėtos ir tokia procedūra galbūt padės, padės mums laiku ir tinkamai reaguoti į tiek audito rūmų, tiek parlamento, tiek tarybos rekomendacijas. Jūs visi žinote, kad komisija teikia komunikatą e, parlamento rūmams dėl e, tolimesnių veiksmų e, rekomendacijų ir tai yra įtraukta į biudžeto patvirtinimo procedūrą. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar galime baigti šį darbo tvarkės punktą. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje ir ypač už tai, kad laikėmės tvarkaraščio, laikėmės darbo tvarkės. Norėčiau paklausti, ar ponė generalinė sekretorė jau atvyko, jau atvyko, tai tuomet norėčiau paprašyti jos pateikti mums informaciją. Ja, norėčiau paskelbti kitą darbo tvarkės punktą, tai yra 12 darbo tvarkės punktas, tai yra 2012 2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, trečiasis skirsnis. E, norėčiau pasveikinti ponę Catherine Day, ji yra komisijos generalinė sekretorė. Sveikinu ponę atvykus jūs į šį posėdį. Jūs visuomet e, kviečiama dalyvauti šiame posėdyje, kai tik turite laiko, taigi sveikinu jūs e, atvykus į mūsų posėdį. Iš Ši, šiais metais mūsų pranešėja šią temą yra ponas Jensas Gairis iš socialistų ir demokratų frakcijos. E, taip pat diskusijoje dalyvaus auditorumo nariai Henrikas Odbo ir Bodilio Tome Mugurūza. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjų arba tiesiog norėčiau jo paklausti, ar jis turi kažkokių įžanginių pastabų, ar, iška, ar mes iš karto galime suteikti auditorumų nariams žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, mielai pradėsiu, nes norėčiau užduoti pirmą klausimą generaliniai sekretoriai. E, tai toks pirmas diskutuotinas klausimas ar pirma tema mūsų diskusijoms. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponė generaliniai sekretoriai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir jūs atliekate tokią puikią užduotį, nes jums tenka viskas e, ko mes neišnagrinėjame e, komisarų klausimuose. Tai yra, ko nenori komisarai per savo klausimus e, nagrinėti. Ir mes tuos klausimus pateikėme generaliniai sekretoriai. Tie klausimai yra tokie bendro pobūčio labiau, tačiau aš norėčiau šiandien su jumis ir su kolegomis E, komitete aptarti vieną svarbę temą, tai yra komisijos įvertinimo ataskaita. Pagal Lisabonos sutartį šita ataskaita turėtų būti priemonė, kuri padėtų mums pabandysiu atsargiai suformuluoti, e, padėti tokią įvesti kaip ir įžanginę fazę į atitinkamą audito procedūrą. Yra klausimas, ar laiku įgyvendinama šita priemonė. Aišku, čia reiks dar pasiaiškinti. E, norėčiau padėkoti iš karto mūsų sekretoriato atstoviai, kuri man labai padėjo rengiant šį pranešimą pateikė daug informacijos, suorganizavo tą informaciją. Pavyzdžiui, pateikė informaciją, kad JAF audito rūmai 90 procentų savo visų ataskaitų e, atlieka pagal. Pagal kriterijų atitikimą. Tačiau ar tai teikia naudos, mes nežinome. Und, um, un... Ir kyla kitas klausimas. Dabar aš aišku čia kalbėsiu šiek tiek ironiškai. Ar iš tiesų e, konkurso statybai, tilto statybai e, dokumentai penkiom minutėm anksčiau ar vėliau e, atskleidžiami, tai vai, vaidina politinis, politi, svarbu politinį vaidmenį. Taigi, kalbant apie politinį vaidmenį, mes turime kalbėti apie klaidų skaičių ir apie tai, koks yra jų poveikis galiausiai. Tai dar būtų, mano manimu, visai malonus politinis šalutinis efektas. Ir tuo su ta vertinimo ataskaita komisija vis tik tai turi tam tikrų sunkumų, nes jeigu mes turime uh, E, biudžetą, kuriame, kuriame yra apie 130 milijardų eurų, kuomet yra e, pa, kuomet tas biudžetas yra e, valdomas paskirščius kompetencijas, kaip galima tvarkyti tą biudžetą ir padaryti jį tokį, e, kad jis, e, nors ir suskirstytas į daugybę projektų, būtų vis tiek dar pakankamai gerai permatomas ar kontroliuojamas. E, ir man atrodo, kad mes visuomet rasime kažkokį, kažkokį kabliuką, už kurio užsikabinsime. Ar tai, kad tam, kad tam biudžete yra nepakankamai tikslumo, ar, ar kažkokių kitų dalykų, e, atrasime kažkokių klaidų. Ir e, tai tokia sistema nėra pakankamai tobula. E, abu kolegos, kurie iki manęs dar buvo, prie, prieš mane buvo komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo pranešėjai ir kurie ve, vertino komisijos ataskaitas, labai griežtai jas kritikuodavo. Man dabar e, tai nėra esminis klausimas dėl to, kad aš suprantu, su kokiomis sudėtingomis problemomis susiduria komisija. Ir aš norėčiau kartu su komisijos tarnybomis, o taip pat ir su kitomis frakcijomis ir su kolegomis komitete padiskutuoti, ko mes tikimės iš tos vertinimo ataskaitos ir kaip galima būtų tą ataskaitą parengti taip, kad ji būtų ir mums patogi ir kad ji pasakytų kažkokią politinę žinę. Ir kaip mes kokias išvadas galėtumėme padaryti, kad tai padėtų komisijai. Iš tiesų toks turėtų būti mūsų darbas. Ir vienintelis dalykas, kuris man iki šiol atėjo į galvą, yra tai, kad mes tvirtindami komisijos įvykdymo biudži... biudžeto įvykdymą turėtume diskutuoti su komisijos generalinė sekretorė nes mano hipotezė vertinant biudžeto įvykdymą e, yra tai, kaip, kaip atrodytų tai, e, tas, ta ataskaita, jeigu mes orientuotumėm ją į strategiją ES 2020. Kaip e, ji turėtų geriau e, numatyti tikslus ES politikos ir kaip mes biudžeto kontrolės instituciją galėtumėme e, pasakyti, kad mums patinka, kaip komisija įvertina įvairius etapus, kaip jie sieks tų tikslų. Ir kaip e, komisija įsivaizduoja, kokį vaidmenį turėtų vaidinti e, tos pagrindinės iniciatyvos, flagship vadinamos iniciatyvos. tokios turėtų būti kažkokios iš ankstinės sąlygos tokiai ataskaitai, nes kitaip yra labai sunku renkti tokią ataskaitą. Mes norime la, sulaukti kažkokios politinės žinios, dėl kurios galėtume sutarti šitos ataskaitos. Ir jeigu mums pavyks susitarti, kad mes kažkaip e, vienaip ar kitaip elgsimės, mums tada reiktų turėti kažkokį e, lūkesčių katalogą, ir tada tikėtumėmės, kad komisija įgyvendintų tuos lūkesčius. Ir būtų labai gerai, kad ateityje rengiant tokias įvertinimo ataskaitas būtų galima įvertinti būtent jų poveikį šią prasme. Tokios buvo mano mintis rengiant šį pranešimą ir manau būtų nesažininga e, tiesiog užduoti komisijai užduoti, e, renkti tokią vertinimo ataskaitą e, remiantis atitinkamais kriterijais ir kritikuoti ją dėl to, ko ji visiškai negali padaryti. Manau, tai, ką aš dabar pasakiau, tai galėtų būti konstruktyvus būdas, kaip mes galėtume dirbti su šita ataskaita ir, ir tokiu būdu galėtume padaryti politiškai protingas, e, konstruktyves išvadas. Ir e, galėtume kritikuoti tik e, te, teisingą partnerį atitinkamame veiksme. Manau, kad toks būdas būtų žymiai veiksmingesnis negu tiesiog duoti užduoti komisijai mums kasmet e, teikti 2 kg popierinių ataskaitų ir mes žinome, kaip tai sudėtinga, kaip yra sudėtinga jas visas peržiūrėti ir įtraukti į politinę procedūrą. Taigi tiek norėjau šiandien pasakyti. E, Aišku, jeigu kolegos turi specifinių klausimų komisijai, tai, tai jūs mielai galite užduoti juos. Ačiū. Dėkoju, ponė pranešėjau. Dabar suteiksiu žodį auditorumo atstovams. Ar norėtumėte abu kalbėti, ar kažkuris iš jūsų norėtų pasisakyti, kuris iš jūsų pradės? Ponas Obei, prašau. Eh, thank you, Mr. Chairman, honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi parlamento nariai. Komitete jau buvo svarstamos kitų institucijų ir tarnybų administracinės išlaidos, dabar turėtume apsvarstyti auditorumų išvadas dėl komisijos administracinių išlaidų komisijos administracinės išlaidos sudaro 67 procentus visų institucijų ir tarnybų administracinių išlaidų kardu sudėjus. Savo ankstesnė įžangoje minėjau, patikiau tikamus komentarus, kuriuos būtų galima taikyti ir komisijai. Devintajame metinės ataskaitos skyriuje auditorumai daro išvadą, kad e, visose institucijose ir tarnybose pasitaikė 0,1 procento pažeidimų ir klaidų, e, vertinant pagal finansinio reglamento reikalavimus komisijos atžvilgių <clears throat> silpnų vietų ir trūkumų aptikta dviejose sritise. E, pirmiausiai socialinių išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo srityje ir viešųjų pirkimų srityje 15 iš 208 audituotų atvejų informacija apie asmenį ir šeimininę pareigūnų padėtį buvo netiksli ir dėl to jums buvo išmokėta daugiau socialinių ir kitokių išmokų. Ir keliose, tai yra trijose iš audituotų atvejų dėl viešųjų pirkimų buvo aptikta pažeidimų, kuomet uh, paraiškų vertinimo metu buvo naudojami tie patys kriterijai kelis kartus ir atrankos kriterijai apibrėžimai buvo netinkami. Taip pat e, sudarant daugiašalius e, daugiašalės sutartis e, vienas iš vienam iš konkursų nebuvo surinkta atitinkama atranka. Pirmininkė gerbiami komiteto nariai, noriu pabrėžti, kad auditorumų pateiktas rekomendacijos visoms institucijoms ir tarnyboms yra taikomas taip pat ir komisijai. E, atsižvelgiant į komisijos tarnautojų asmeninę padėtį, su, jas, su jais sudaroma sutartis ir viešųjų pirkimų nuostatas. Ačiū uždėmesi, esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū ponai Tomė, ponas Otpo. Ačiū ponai pirmininkai, gerbiami komiteto nariai, kolegos iš audito rūmų ir komisijos. Iš 380 straipsnėje numatoma, kad komisija turi parengti atitinkamą ataskaitą, kuri kartu su audito rūmų išvada yra sudėdamoji biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros dalis komisijos pirmo vertinimo ataskaita buvo parengta 12 metų vasario mėnesį. Audito rūmai ją reagavo birželį, kita ataskaita buvo pateikta lapkritį, o rūmai reagavo atitinkamu e, pirmininko raštu, kuriame pabrėžima, kad būtina įtraukti šią ataskaitą į biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą. Pirmoji vertinimo ataskaita nebuvo ne pakankamai trumpa ir daug papildomos pridėtinės e, vertės netnešė. Antroji vertinimo ataskaita buvo daug platesnio masto ir į ją buvo įtrauktos e, įvairios išvados ir išmoktos pamokos visose srityse. Turime pripažinti, kad ši ataskaita buvo daug geresnė. Komisija pripažįsta, kad reikėjo daugelės ryčių labiau pasistengti, auditorumai tam pritarė, tačiau mes turime konstatuoti, kad ir antrojoje vertinimo ataskaitoje nėra pateikiama pakankamai įrodymų dėl e, tinkamų pasiekimų visos ES politikos sritise. Pritariu pranešėjui, kuris minėjo, kad komisija ir audito rūmai turi susitarti dėl pagrindinių tikslų ir poreikių. Sukalbant apie poreikius, auditorumų nuomonė reikia parengti patikimo duomenų rinkimo ir rezultatų vertinimo sistemą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, puikiai suprantame, kad tos sistemos parengti per dieną neįmanoma. Ir ta sistema turi būti jau pradėjusi veikti, rengiantis naujajam, naujai daugiametiai finansiniai programai. Taigi, kaip minėjau, audito rūmai pripažįsta, kad tai užtruks tam tikrą laiką ir komisijai reikės imtis atitinkamų veiksmų, todėl mes rekomendavome komisijai parengti atitinkamą <coughs> planą arba apžvalgą, kuria būtų įtraukiamas ir atitinkamų e, specialiųjų ataskaitų biudžetą tvirtinančiai institucijai pateikiamų vaidmuo. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Odbo. Išklausim audito rūmų pozicijos. Dabar norėčiau paprašyti generalinės sekretorės Ketrin Day atsakyti, sureaguoti arba pareikšti savo poziciją komisijos vardu. Sveiki atvykę šį komitetą ir jums žodžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, pasidžiaugti, kad vėl čia atvykau ir norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane pagal šią kasmetinę procedūrą. 2012 metų Lapkričio mėnesį komisija paskelbė savo antrąją e, vertinimo ataskaitą, kurioje buvo apžvelgiami pasiekti e, rezultatai. Ir ta ataskaita teikiama pagal 308 sutarties straipsnį. Ir tai yra reakcija į, į pirmąją e, ataskaitą, kuri buvo pateikta auditorumams ir Europos parlamentui. Mes išklausėme jūsų pastabų praėjusiais metais ir atsižvelgėme į jas rengdami antrąją ataskaitą. E, taip pat džiaugiamės girdėdami tai, ką ką tik pasakė e, audito rūmų nariai. Manome, kad antrojoje ataskaitoje yra e, siūlomas labiau konstruktyvesnis požiūris. Ir taip pat mes iš šio parlamento komiteto gavome klausimus raštus raštu, į kuriuos atsakėme šią savaitę. E, mes vertiname visas e, komisijos programas ir e, pagal visas biudžeto eilutes. Taigi, tokiu būdu mes pateikėme suprantamą požiūrį ir manau, kad jis atitinka auditorumų ir parlamento rekomendacijas. Mes vertiname pagal tokius parametrus kaip pridėtinė vertė ir efektyvumas. Taip pat E, finansinių programų veiksmingumas. Taip pat e, viena iš, e, viena iš pridėtinių verčių šitos ataskaitos yra įvertinti programų poveikį atsižvelgiant į, finansin, į daugiametę finansinę programą. Tačiau tai ne visuomet yra E, tai ne visuomet galima vertinti pagal kažkokius konkrečius programų rezultatus, nes jų e, kai kada nebūna. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti tai, ko mes išmokome. E, komisija e, pasinaudojo tomis išmoktomis e, pamokomis, siūlydama pakeitimus kitai daugiamentiniai finansiniai programai. E, ir mes esame pasirengę su jumis e, kaip e, diskutuoti, kaip būtų galima geriau pagerinti tokią ataskaitą. Kaip audito rūmo nariai jau minėjo, mes e, įtraukėme e, did, didė, did, didelę dalį jūsų rekomendacijų į dėl ataskaitų ir mes stengsimės kitame finansavimo periode, kuris prasidės kitų metų sausio mėnesį ir tęsis 2020 metų, e, atsižvelgti į tai rengdami naujas ataskaitas. Taip pat yra labai svarbu kasmetinės veiklos ataskaitos, taip pat e, e vertinimo ataskaitos ir audito rūmų ataskaitos. Mums būtų labai svarbu atrasti e, bendrą požiūrį į, į, į, į, į įnašą iš tas ataskaitas ir tokiu būdu tai padėtų kurti pridėtinę vertę. Mums reikia institucinės pagalbos siekiant vykdyti šią užduotį. tam, kad būtų laikomasi e, tos daugiametės finansinės programos, kurią komisija pasiūlė. pasiūlė. Aišku, yra tam tikrų abejonių šioje e, srityje. E, ir jos atsispindi esamose dėrybose, tačiau tikiuosi, kad e, niekada nebus per vėlų kreiptis į auditorumus ir į parlamentą e, su pagalbos prašymu, kad būtų e, pristatyta labiau į E, konkrečius rodiklius orientuotą sistemą, kuri galėtų ateityje galioti. Auditorumai paprašė, e, kad ataskaita būtų teikiama žymiai anksčiau, todėl mes bandome, šį, šią, e, rengdami šią ataskaitą, suderinti ją su komisijos sintezės ataskaita, kuri teikiama birželio mėnesį. Aišku, mes. E, E, čia tik pagerinome situaciją dviem mėnesiais, tačiau manau, kad ji, ne, nepaisant to, vis tiek yra geresnė ir tokiu būdu mes galėsime geriau suderinti tas dvi ataskaitas ir pateikti tos rezultatus, kurie padės jums įvertinti biudžeto įvykdymą. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams, pradėsime diskusiją. Mes jums suteikėme daug e, klausimų raštų, gavome jūsų atsakymus raštus, dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Pirmasis, pirmoji pasisakys ponia Greslė, jinai yra EPP e koordinatorė. Ačiū ponė generalinė sekretūrė, kad vėl atvykote sustikti su mumis, visuomet įdomu su jumis pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau pradėti nuo problemos, kuri ne tik man, tačiau ir kitiems kolegoms krinta arba krenta į akis. Taigi, krenta į akis tai, kad raštų užduoti klausimai, jos buvo atsakyta tai 25 eilutėmis ir nedaugiau, kartais ir dar trumpesni atsakymai buvo pateikti. Galbūt galėtumėte mums paaiškinti, kodėl tai buvo elgiamasi, <clears throat> nes manau, biurokratinė našta būtų buvusi e, sumažinta daug labiau, jeigu turinio prasme būtų buvę tinkamiau atsakyta iš šios klausimus. Taip pat e, pateikiant ir atitinkamus priedus prie raštu pateikiamų atsakymų. E, tačiau dabar tvarka yra tokia, kad tos priedus galima gauti tik tai pateikus papildomą paklausimą arba prašymą. Tai manau, kad tai yra tik biurokratijos didinimas, kalbant apie komisijos nario dalį atsistatydinimo atvejį. Aš manau, kad Olafo veiksmai čia kelia nemažai klausimų ir abejonių ir komisijos atitinkamo, e, atitinkamų tarnybų generalinio sekretariato veiksmai čia taip pat e, nebuvo, mano nuomonė, visiškai tinkami. Labai apgailestauju dėl tokios padėties. Man kilo klausimas, kaip čia būtų galima tą padėtį pakeisti, kad rezultatai būtų geresni nei iki šiol. Norėčiau dar paprašyti teikti informaciją keliais klausimais. Man labai svarbu, kad tie klausimai, kurie yra keliami biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu, kad jos bus atsakyta. 44 klausimas e, susijęs su tuo, kiek postų yra užimama e, viešo konkurso būdu, kiek kitais būdais. Aš dar sudarysiu sąrašą tų klausimų, <clears throat> į kuriuos nebuvo atsakyta ir galbūt per antrąjį klausimų atsakymų ratą sulauksime į juos atsakymų. Aš tikrai nesutinku ir man nepriimtina, kad į užduotus klausimus atsakoma taip atsainiai. Aš noriu paklausti asmeniškai. Ne, papildomą klausimą dėl 53 klausimo e, susijusio su e, generalinės sekretorės e, mobilumu arba judumu. Aš manau, kad turint omenyje, kad jūsų mobilumas yra šiek tiek ribojamas, tai galbūt kiti komisijos nariai per daug galimybių turi keliauti ir E, judėti arba perkeliami yra į kitą darbo vietą. Ir anksčiau buvo tokių atvejų, kuomet e, komisijos pareigūnai buvo atleisti, pavyzdžiui, dėl to, kad atsisakė persikelti į kitą darbo vietą. Noriu paklausti, ar tos taisyklės taikomos visiems vienodai, ar tik tai daugumai. Pat ir klausimas šiame kontekste kyla dėl e, Mišelio Petit perrinkimo etikos komiteto pirmininku. Aš manau, kad e, komisijos patikimumui ir autoritetui tikrai e, tai pliusų neprideda, nes e, mano nuomonė toks asmo, kuris turi daug lobistinių ryšių su privačiu sektoriumi, yra patvirtinamas tokiuose pareigose, Vokietijoje yra posakis, kad e, ožys paskiriamas dirbti sodininku ir aš manau, kad šis pos, posakis e, dėl šio paskirimo galėtų būti visiškai pateisinamas. Ačiū poniai Grėsliai, žodis kolegai Piperiui. Ja, Dank, Dėkuoju, ponė, ponė pirmininkė, ponė generalinė sekretorė. Norėčiau pratesti Ingeborgos Gresler užduotą klausimą, kalbant apie vidinę, vidinės rotacijos principą komisijoje. E, esant tam, tikromis, tam tikroms sąlygoms, kai kada tai yra netgi teisiškai saistančios nuostatos, jeigu aš teisingai suprantu e, taisyklės, kurias perskaičiau. Manau, kad tas rotaci, rotacijos principas reiškia stiprią komisijos poziciją, kalbant apie pasitikėjimą, pasitikėjimą šią instituciją. Manau, kad generalinių direktorių rotacija e, e, reiškia, kad yra kuriama atitinkama hierarchijos sistema ir kalbant apie skaidrumą, apie demokratinę sistemą, e, yra nelabai suprantama, kodėl yra daromos e, atitinkamos išimtis, kuo jos pagristos, ko, kodėl galioja išimtis jūsų postui. Galbūt tas išimtis galima pateisinti, jeigu generalinis direktorius ar generalinis sekretorė e, e, e, keičia savo postą, kodėl tada neprisistatoma parlamento komitetui, nes jeigu tai turi būti demokratinis procesas, kodėl taip nevyksta? Kodėl kūriamos išimtis taisyklėms, e, mes žinome, kur yra ES problema, būtent dėl tų išimčių kyla didelis nepasitikėjimas, todėl mes tikim, tikimės aiškaus atsakymo. Toliau dėl vertinimo metodo. Čia turiu pripažinti, komisija susiduria su daug užduočių ir kaip jai reiks įgyvendinti tas užduotis. Kolega Gaja, ar tai, ką jūs pasiūlėte, uh, man atrodo, yra pats blogiausias įmanomas sprendimas. Man gaila, kad mūsų nuomonės išsiskiria. Jeigu mes kalbėsime apie S 2020 strategiją ir orientuosimės į rodiklius esančius S 2020 e, strategijoje, tai, tai nebus tikslinga. Pavyzdžiui, E, abiturientų skaičius, e, aukštasias mokyklas baigusių e, studentų skaičius, vaikų vaikų darželiuose skaičius ir taip toliau. Tada kyla klausimas, kurį užduočiau jums ir komisijai, ar mes, europiečiai, tada galime prisimti atsakomybę už tai, pavyzdžiui, jeigu sužlugtų sistema Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje arba, pavyzdžiui, Graikijoje E, kas tada, kas tada bus už tai atsakingas? E, ar Europos parlamentas, manau, kad už tai turėtų būti atsakingi, e, už švietimo politiką atsakingi pareigūnai vietoje. Todėl manau, kad derintis prie S2020 rodiklių nėra tikslinga ir todėl mano pasiūlymas būtų toks. O komisijos aš paprašyčiau šioje procedūroje pagalvoti, kur yra apskritai mano kaip Europos komisijos kompetencija, nes tai gali sukurti pridėtinę vertę, o ne, kal... o, o, o ne tik tuščias kalbas apie socialinę, socialinę Europą, kuri, kuri nėra aiškiai apibriešta. Mes turime kalbėti apie konkrečią infrastruktūrą, kuri buvo konkrečiai sukurta, apie e, civilinės misijas, apie karinės misijas, apie mokslo, mokslinių tyrimų projektus, turime kalbėti apie tuos dalykus, kuriuose iš tiesų slypi bendra europinė pridėtinė vertė, o ne apie tai, kur mes tiesiog kalbame apie kažkokius politinius lūkesčius e, ir sakome politinės kalbas. Man atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, būtų labai rizikinga įtraukti tokius rodiklius į, į šį vertinimą. Taigi dar kartą apibendrinsiu, pirmasis mano klausimas buvo susijęs su rotacijos principu, antrasis su vertinimo metodu. Kolega Gair pateikė savo pasiūlymą, aš pateikiau savo pasiūlymą. Galbūt komisija e, galėtų pateikti ne tik esminį pasiūlymą dėl vertinimo, bet galbūt ir keletą praktinių pavyzdžių, kaip būtų galima e, atrasti daugiau pridėtinės vertės vertinimo procese. Ačiū. Filank. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį ponui Balčyčiui. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbima generalinė sekretorija. Pagal Europos auditorumų pateiktas ataskaitas matosi, kad kai kuriuose ES agentūrose iki šiol egzistuoja gana nemaži interesų konfliktų pažeidimai. Pagal jūsų gautus atsakymus nesimato, kad iš tikrųjų yra susirūpinama šito klausimu ir e, nenumatoma keisti egzistuojančios šiuo metu struktūras, kad išvengti interesų konflikto. Todėl mano klausimas būtų labai konkretus. Iš tikrųjų, ar jūs manote, kad dabartinė situacija yra pakankama, ar vis dėlto reikėtų keisti pagrindinius principus kad ateityje visos agentūros turėtų vienodą sistemą ir tų interesų konfliktų pažeidimų būtų kuo mažiau. Ačiū labai. Dėkoju toliau, ponas Barstas. <coughs> Eh, Welcome, Frau Dei. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu, ponė Dei, parlamente. Aš esu tribūnoje, ponė Dei. Ar jūs mane matote? Puiku. Nes mačiau, kad jūs e, bandėt išsiaiškinti, iš kur skamba mano balsas. Norėčiau pateikti Jums e, klausimą dėl tabako direktyvos ir dėl daly e, komisaro klausimo. Abiejais atvejais mes buvome informuoti, kad tarp tarnybinis bendradarbiavimas kaip ir nevyko. Pone Destory, Liepos 25 dienos e, laiškė, jinai vadovauja Sanko generaliniam direktoratui, pateikė kai kurių pastabų, tačiau ten jinai taip pat sako, kad atsižvelgiant į šio klausimo e, politinį jautrumą, aš nemanau, jog galime konsultuotis tarp tarnybų. Komet jūs kalbate apie politinį jautrumą, ką jūs turite e, galvoje? 156 klausimai pateikti buvo, jūsų tarnyba pateikė atsakymus į kai kurios iš tų klausimų. Ir be kita ko, atsakymuose buvo sakoma, jog nereikia pateikti kurių klausimų iki vadovų tarybos posėdžio ir taip pat sakote, kad nereikia keisti grafiko. Aš suprantu, kad kartais gali būti taip daroma, tačiau vis dėlto dėl tarp tarnybinio konsultavimuose yra susitarimas ir negalima to atšaukti iš principo panaikinamas pasiūlymas tuo būdu. Juk čia kalba sukasi apie konsultavimąsi. Ir šitas dalykas yra pašalinamas, jau atsisakoma, laukiama vadovų tarybos posėdžio ar parlamento plenarinio posėdžio. Beje, juk spalio mėnesį taryboje buvo kalbama ne tik tai apie tabako klausimus, bet ir apie krizę. Toliau, pono daly klausimas, jeigu aš teisingai suprantu, tai jam buvo priekaištaujama, ponas Baroso jam pateikė priekaištus dėl to, kad jisai pažeidė kai kurias PPO taisyklės susijusias su tabako sektorium. Tačiau daug Europos komisijos darbuotojų turi glaudžių ryšių su tabako pramonė ir dėl to nekyla jokių problemų. Ar, ar dažnai atsitinka taip, kad e, tarnautojai, kurie dirba ne DG Sanko, bet kitur, nes DG Sanko dažnai užsima tabako klausimais. Ar dažnai taip atsitinka, kad tokie e, tarnautojai, kurie dirba, pavyzdžiui, e, generalinėme sekretorijate, turi kontaktų su e, to sektorium dar prieš sprendžiant tos klausimus e, konsultavimas į darbo grupėje. Man atrodo, kad e, situacija yra gana keista. Toliau 37 puslapis, kuriame yra 160 klausimų maždaug. Jūs sakote, kad jūs pateikėte informaciją apie visus kontaktus, kuriuos pareigūnai turėjo su uh, tabako sektorium. Tačiau e, čia yra taip pat kalbama apie teisės tarnybos, apie teisės tarnybos atstovų kontaktus su tuo sektoriumi. Taip pat e, spalio mėnesį 12 metų iš jūsų kompiuterio ponui Peiro buvo nusiųstas uh, laiškas Swedish Match, jisai dirba. Ir ten pasakyta, kad ponas Daly atsistatydino dėl e, situacijos, kuri susidarė 12 metais. Tačiau e, šitas kontaktas, pavyzdžiui, tarp jūsų ir e, tabako pramonės nėra paminėtas e, tame dokumente. Šitas elektroninis laiškas čia nepaminėtas. Jūs taip pat turėjote irgi tiesioginių kontaktų su. E, Swedish Match ir Estok atstovais. Jie jūs informavo apie priekaištus, kurių turėjo tabako direktyvai ir noriu paklausti jūsų, kokią formą jie jums pateikė tos priekaištus. Kitas dalykas, jūs esat laikoma 28 komisare. Jūs uh, užimat labai aukštą postą. Ar jūsų prerogatyvas įeina užtikrinti, kad e, skundų esmė būtų aiškinamasi praktiškai? Toliau e, dėl pono Petit klausimas. Pona Greslė jau pateikė tokį klausimą, aš nebegrįšiu prie to. Toliau dėl sustarimo su tabako pramonė. Philip Morris 2004 metai, aš taip pat dalyvavau tame procese savo laiku. Mano klausimas yra toks. Dabar žiūrinti praeitį, kyla klausimas, ar nėra čia tam tikrų dalykų, kurie sudaro įspūdį, jog tarp valstybių narių ir tabako pramonės įmonių yra tam tikrų susitarimų. Ir galbūt čia teismų pasirinkimas, pavyzdžiui, arbitražo pasirinkimas nėra absoliučiai e, laisvas e, dalykas. Ar, ar jūs žinot apie tokius, to, tokius galimus, e, tokias galimas sąsajas ir tokius galimus susitarimus? Ponas Šefkovič, būdamas čia 2009 metais, lapkričio mėnesį, tai buvo susitikimas su ekspertais, ir komisijos ekspertais, kurių yra labai daug komisijoje. Ponas Šefkovič taip pat sakė, kad komisija dirba labai glaudžiai su kai kuriais ekspertais, tačiau norėčiau paklausti, kaip yra su ekspertų darbo grupės reformavimu, nes buvo bandoma performuoti tą grupę. Edmund Štoiblio aukšto lygio grupė, mes beje buvom susitikę su juo prieš keletą metų. Uh, Beje, spaudoje mes skaitome, kad ponas Štoible naudojosi tą ekspertų grupę tam tikrų metų, kad pasikviestų įmonių ekspertus, kad jie pateiktų savo komentarus dėl tabako direktyvos. Ar šita informacija yra teisinga, ar tai yra tik tai gandai? Ir ar e, yra priimtina, kad e, ekspertų grupės nariai, kurie sprendžia biurokratijos mažinimo klausimus, pasisakytų būtent ši, e, tais klausimais, kuriuos aš minėjau anksčiau. Ar, ar čia gali kalba suktis apie taisyklių pažeidimą, ar ne? Dėkuoju toliau kolega Derek Vohan. Yeah, uh, you, like to... Ačiū pirmininkė. Mums reikėtų grįžti prie bendrų diskusijų dėl biudžeto. Mano pirmas klausimas yra susijęs su bendruoju ES biudžetu ir komisijos skirsnių dėl asignavimų mokėjimams. Siūloma e, šiuo atveju padidinti asignavimus įsipareigojimams, tačiau mokėjimams asignavimai nėra didinami, todėl kiekvienais metais pritrūksta asignavimų mokėjimams tam, kad būtų įgyvendinti ir įvykdyti asignavimai įsipareigojimams. Ir dėl to patiriama atitinkamų teisinių padarinių, kadangi nesilaikoma prisimtų įsipareigojimų, sutartinių įsipareigojimų mokėjimai yra atliekami per vėlai, reikia mokėti dėlspinigius ir panašiai, ar yra atlikta kokia nors analizė, vertinimas susijęs su vėluojančiais mokėjimais per ankstesnius metus ir taip pat e, galbūt būs, e, būsimi vėluojantis mokėjimai 2013 yra vertinami dėl e, užmojų sumažinti per penkerius metus penkiais procentais darbuotojų skaičių. Koks vertimas buvo atliktas dėl šios priemonės įgyvendinimo poveikio komisijos e, darbui. Mes biudžeto kontrolės komitete vertiname biudžeto vykdymo E, komisijos biudžeto vykdymą, vykdymą kiekvienais metais. Jūs patys, aišku, tą atliekate, noriu paklausti, ar buvo atlikta kokia nors e, analizė, kiek kainuoja komisijai atsakymai į parlamento narių pateiktus klausimus, taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto narių pateiktus klausimus. Ačiū kolegai Vaunai. Dabar klaus kolega Liberackis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem wrócić do wątku. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu grįžti prie pono Balčyčio ir pono Staso klausimų. Pone generalinė sekretorė, jūs visapusiškai vengėte diskusijos dėl būtinybės modifikuoti galiojančias taisyklės ir tvarką, siekiant išvengti interesų konfliktų. Noriu paklausti, kokias išvadas padarė komisija, skaitydama audito rūmų ataskaitos išvadas dėl interesų konfliktų ES agentūrose. Galbūt galite mums pasakyti, kad e, ta tema jau išsemta, nėra reikalo ateityje Europos audito rūmams renkti specialių ataskaitų ir mes turėtume patikėti jūsų žodžiu, jeigu teigiate, kad interesų konflikt, konfliktų nėra ir jų neliko, jeigu kas nors ir buvo atsitikę, tai už tai sumokėjo komisijos narys daly, o šiaip komisijos sąžinė yra švari. Ačiū. Aš norėčiau Ali frakcijos vardu dar vieną klausimą užduoti kolega Stas. Kalbėjo apie aukšto lygio darbo grupę, svarstančią administracinės naštos mažinimų klausimus. Norėčiau, remdamasis tuo specialiu atveju, kurį kolega minėjo, apskritai pakalbėti apie šios darbo grupės veikimą Savo atsakymę į mūsų raštų užduotą klausimą teigiate, kad e, procedūros dėl ex-ante biurokratinės naštos ir išlaidų komisijoje vykdomas geriau, nei būtų vykdytas e, arba vykdomas kokioje nors išorinėje institucijoje. Galbūt galėtumėte apie tai daugiau informacijos pateikti, mums įdomu, kas vyksta arba kas vyks su šia aukšto lygio darbo grupė biurokratijos naštai mažinti po 2014 metų, ar jį vėl pradės veikti ir kodėl manote, kad komisijos e, e, vidinis poveikio vertinimas e, dėl biurokratinės naštos mažinimo, taip pat ir ex ante, gali būti atliekamas geriau, nei tą darytų kokia nors išorinė institucija daugiau komiteto narių klausti nenori. Taigi norėčiau dabar Jums, ponė Catherine Day, suteikti žodį atsakyti į užduotus klausimus. Uh, very... Dėkoju. Pone pirmininkė, iš tiesų tai ilgas klausimų sąrašas, pabandysiu į visus sureaguoti. Visų pirma, dėl klausimo dėl parlamentarų klausimų. Jeigu aš gerai prisimenu, mes gavome apie 12 tūkstančių parlamentarų klausimų per šiuos metus ir tai yra susiję su daug darbų, daug analizės, daug vertimų. E, ir manau, kad mes turėtume padiskutuoti su parlamentu, kaip mums pavykti, pa, kaip mums reikėtų atsakyti tuos klausimus, bet sumažinti kaštus. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį parlamentarui tai, kad yra atitinkamos informacijos, kur yra prieinama viešai ir prašau ją susirasti. Taip pat e, buvo užduoti klausimai susiję su e, struktūriniais fondais, su kažkokiais su valstybėmis narėmis susijusiais klausimais. Manau, kad mes čia galėtume labai uh, sumažinti kaštus ir tiesiog pateikti parlamentui reikalingą informaciją. Taip pat mes apribojome ženklų skaičių e, atsakymams dėl to, kad kai kurie kolegos la, rašo labai ilgus atsakymus, bet tai nebūtinai yra atsakymas. Todėl e, siekdami, kad būtų veiksmingai atsak, atsakoma į klausimus ir, ir siekdami pateikti reikalingą informaciją, siekiant sumažinti kaštus, mes ir apsi, apsibojome. E, ta, apribojame tą ženklų skaičių. Man gaila, jeigu ponia Greslė negavo kai kurių atsakymų, e, aš galėsiu jums pateikti e, kopiją, bet iš tiesų tie atsakymai komitetui buvo pasie, pasiusti laiku, nežinau, kodėl jūs jų negavote. Dėl Dėl rotacijos principo tai yra bendras principas ir jis galioja ir manau, kad bendrai tariant, judumas yra labai svarbus ir geras dalykas ir aš patyriau labai daug to mobilumo ir judumo savo karjeroje ir manau, kad tai yra geras dalykas, e, bet kalbant apie komisijos sudėti, e, apie jos kolegiją, čia yra jos prerogatyva spręsti, e, kaip yra apibrėžiamos generalinio sekretoriaus pozicijos ir judumas, tai aš negaliu atsakyti į šį klausimą. Toliau klausimas dėl vertinimo. Iš tiesų, aš sutinku, kad yra labai daug užduočių. Man atrodo, kad būtų prasminga ir mums labai padėtų, jeigu mes padėtume, jeigu mes galėtume susitarti detaliai, ko mes siekiame ataskaitoje pagal 308 straipsnį nes jeigu mes e, priderinsime tą ataskaitą prie S2020 tikslų, tai, jinai, tai čia bus žymiai platesnis e, klausimas negu e, tiesiog įvertinimas, kaip, tai kaip vykdomos programos atitinkamos. Mes E, galbūt galėtume struktūrinių fondų tikslus priderinti prie S2020 tikslų, tačiau mes kol kas turime e, diskutuoti apie tai, kaip tą įgyvendinti. Mums reikia teisinio pagrindo e, ir tik tada galėsime mes e, tada įgyvendinti atitinkamą sistemą. Ir E, atsižvelgti į atitinkamus tikslus ir siekti tų tikslų. Bet dar kartą norėčiau pabrėžti, kad ES biudžetas yra e, pakankamai mažas ir todėl mes visuomet ieškome europinės pridėtinės vertės ir e, tai yra pagrindinis katalizatorius mūsų veikloje. Toliau dėl agentūrų buvo užduotas klausimas. Norėčiau tiesiog priminti, kad kartu su parlamentu uh, Mes praleidome labai daug laiko e, stebėdami agentūrų struktūrą ir praėjusiu metu pabaigoje komisija, taryba ir parlamentas susitarė, kad e, bus pakeista atitinkamų agentūrų struktūra, tų agentūrų, kurių struktūra mūsų manimų netitinka dabartinių aktualijų. Ir tai lies tam tikrus principus. Pavyzdžiui, kai kuriuose agentūrose e, nėra e, komisijos atstovų, kai kuriuose yra labai didelės plačios valdybos. Taigi mes e, bandome spręsti tuos klausimus. Praėjusiu metu pabaigoje komisija patvirtino vadinamąjį kelio gairių planą. Ir manau, kad mes tokiu būdu bandome gerinti agentūrų struktūrą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisija tiesiogiai ne, nėra atsakinga už agentūras. Agentūro, e, komisijos atstovai kai kada turi vietą agentūrų valdyboje, bet šiaip komisija nėra atsakinga už agentūras. Tai yra atsakomybės pasidalinimo principas, pagal kurį mes veikiame. Toliau. E, Tabako direktyvos norėčiau pasakyti, kad e, su teisės tarnybos direktoriumi e, mes pasirašėme tokį sprendimą, kad neturėtų būti konsultacijų šioje e, srityje ir aš norėčiau, kad tai būtų išgirsta ir nevyks tarp žinybinių konsultacijų šioje srityje. Taip pat yra labai svarbu e, atlikti horizontalę veiklą ir komisija savo veikloje bando laikytis tų taisyklių, kurios yra patvirtintos komisijoje. Mes, aišku, mūsų atsakomybėje yra užtikrinti e, nuoseklumą savo politikoje ir mes čia remiamės gairėmis kurios yra patvirtintos komisijoje ir atsižvelgėme į proporcingumo principus. Taip pat visuomet atsižvelgėme į kokybės klausimą ir bandome pat, užtikrinti, kad atitinkami politiniai požiūriai atsispindėtų pozicijose ir stengiamės nepamiršti ne vienos svarbios politikos srities. Taip pat sudarome atitinkamus tvarkaraščius, atsižvelgdami į e, aktualias politikos temas ir taip pat į plenarinių sesijų tvarkaraštį parlamento ir taip pat į tarybos tvarkaraštį, ministrų tarybų ir vadovų tarybų e, tvarkaraštį. Ir Kalbant apie tas tarpžininės e, konsultacijas, e, komisija pateikė pirminį pasiūlymą, kuris yra komisijos kolegijos pasiūlymas. Taigi visa tai yra mano nuolatinės pareigos dalis ir aš tą darau su savo darbuotojais e, ir galiu patikinti, kad didžiai Sanko, di, e, Sanko generalinis direktoratas neinicijavo tarp žinybinių konsultacijų, nepradėjęs tos e, kitos anksti, prieš tas tarp žinybinės konsultacijas reikalingos procedūros. Manau, kad PSO taisyklės e, taip pat yra, jas taip pat yra atsižvelgta komisijos darbe ir manau, kad tai yra toks jautrus klausimas ir todėl tik atsakingas skyrius turėtų išklausyti atitinkamų organizacijų atstovų. Mes savo ruoštų komisiją rengiame problemų analizės, mes rengiame poveikio vertinimus kelio gairių planus ir, ir visa tai turėtų atkreipti suinteresuotų šalių dėmesį ir mes bandome išklausyti visų požiūrių. Tai nėra neįprasti, neįprastinė pro, prož, pro, procedūra, kad generalinis sekretorius išklauso įvairių įmanomų pozicijų. Manau, kad mes turime, tai yra mūsų pareiga išklausyti visų, kurie kreipiasi į mus. Elektroninis laiškas, kurį aš pasiunčiau spalio 16 dieną Swedish Match, tai buvo tiesiog informacinis laiškas, tai buvo viešai prieinama informacija e, ir, ir tas, ta byla susijusi su, su komisaru daly. E, dėl jos jau yra baigė, baigtas tyrimas ir tiesiog mano elektroninis laiškas patvirtino tai, kad įvyko tas tyrimas. Ir tai tiesiog buvo informacija, kuri buvo viešai prieinama ir iki šiol nežinau jokių detalių dėl 2004 metų sustarimo dėl tabako, todėl negaliu komentuoti toliau. E, nežinau, ką veikia komitaras, e, komisaras Šefšovič, Šefkovič savo ekspertų grupėse. Mano skyrius su juo glaudžiai bendradarbiauja. E, ir jisai mums teikia ataskaitas apie ta, tas ekspertų, tos ekspertų grupės darbą. Mano skyrius bendradarbiauja su juo ir atitinkamais generaliniais direktoratais, kad e, žmonės, kurie vadinami nepriklausomais ekspertais, kad mes žinotume, ar jie neatstovauja atitinkamos e, įmonės ir ar, ar ta informacija yra vieša. Ir tokiu būdu mes bandome uh, visoms įmanomoms grupėms ir įmonėms taikyti tas pačias taisyklės, tas pačias skaidrumo taisyklės. Aukšto lygio grupė, kuriai vadovauja ponas Štoiber, e, visų pirma, dėl jos galiu pasakyti, kad nežinau, kas įvyks su ta grupė 2000, po 2020, 2014 metų, nes jų, jos tos darbo grupės įgaliojimai siekia tik 2014 metus faktas, kad vienoje, viename posėdėje Pana Štoiberis kalbėjo apie tai, kad jis negavo kažkokio tai laiško, tai iš tiesų e, nekelia nuostabos dėl to, kad e, jis gauna tikrai labai daug įvairios informacijos ir jie tai vadina tokias, tokiamis offline nuomonėmis. Tai jas tiesiog bando atkreipti dėmesį ir apie tai jūs galite rasti informacijos atitinkamuose interneto tinklapiuose. Taigi šita, šitas procesas nėra toks jau neįprastas. Tai yra tik vienas iš daugelio laiškų, kurios gauna ta aukšto lygio grupė. Galbūt čia galėčiau ir atsakyti į pirmininko klausimą dėl poveikio vertinimo. E, kodėl komisija atrodo, kad reikia vertinti savo pačios pasiūlymų poveikį? Mums atrodo, kad komisijos darbo kultūra labai pasikeitė, kai prieš kelis metus buvo įvestas e, tas poveikio vertinimas. Ir matau, kad išorinis vertinimas, kurį atlieka auditorumai bei kitos institucijos, iš tiesų parodė, kad e, komisija e, tinkamai veikia ir manau tie poveikio vertinimai yra reikalingi tam, kad mes įvertintume atitinkamų pasiūlymų poveikį. E, ir e, komisija pati inicijuoja tuos poveikio vertinimus vietoj to, kad pasiremtų kažkokiais išorės vertinimais. Ir tai yra labai svarb, svarbus poveikio vertinimai, kuomet bandoma įvertinti poveikį, socialinį poveikį, poveikį aplinkai, taip pat e, kaštus. Ir tokiu būdu mes e, bandome e, pasiekti tinkamos pusiausvėros tarp šių skirtingų klausimų. Kai komisija pati pati komisija neapsisprendžia, dėl kokio pasiūlymo darys poveikio vertinimą, tai tuomet e, e, gali čia įsikišti institucijos iš išorės ir, ir pateikti savo tuos poveikio vertinimus. Taip pat e, ir parlamentarai galėtų daryti poveikio vertinimą, teikdami savo pataisas atitinkamiams komisijos pasiūlymams. Todėl yra labai svarbu gavus visą informaciją atsirinkti ją e, ir tada priimti atitinkamą politinį sprendimą. Ir kai pasiūlymai yra pateikiami, kai pateikiamas poveikio vertinimas, tai tuomet visi gali susipažinti su juo. Ir manau, būtų netinkama idėja. E, nerenkti tų poveikio vertinimų. Dėl asignavimų mokėjimų mes turime čia savo abejonių ir kiekviename, me, kiekviena, rengiant kiekvieną metinį biudžetą mes bandome atsižvelgti į tai ir kitoje finansinėje programoje mes bandysime geriau suderinti e, prašymus, mokėjimų prašymus ir esamą lėšų kiekį. Ir apmokėdami sąskaitas mes bandysime to pačiu apmokėti. nes žinome, kad jeigu dėlsime apmokėti sąskaitas, tai tuomet turėsime mokėti palūkanas. Dėl pasiūlymo 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių mes siūlome kompensuojančią priemonę padidinti, prailginti darbo laiką ir atitinkamai e, sumažinti darbuotojų uh, skaičiaus mažinimo poveikį, taip pat ieškoti būdų bendrabiavant su kitomis institucijomis kompensuoti darbuotojų skaičiaus mažinimą. Manau, kad atsakiau visus klausimus, jeigu kurį nors praleidau, prašau jį pakartoti, tačiau kol kas tiek turiu informacijos, ačiū pana pirmininkai. Ačiū už atsakytus klausimas. Dabar antras klausimų ratas, pirmas ponas Piperis. Prašau. Pone generalinė sekretorė, labai ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Man susidarė įspūdis klausantis kai kurių kolegų klausimų, kad juos buvo atsakyta intensyviai. Į mano klausimus atsakėte turbūt netaip išsamei. Kalbant e, apie tuos rodiklius, kurius pasitelkus yra išmatuojama pridėtinė vertė, europinė pridėtinė vertė. Kalbėti apie tai, kad deramasi su valstybėmis narėmis, reikia palaukti tarybos sprendimų, tačiau noriu Jums priminti, kad šiais klausimais Europos parlamentas taip pat dalyvauja bendro sprendimo prieimimo procedūroje ir svarstant pridedamosios europinės vertės regioninėje politikoje, kitose sritise klausimus mes norėtume dalyvauti diskusijose ir juose dalyvausime. Antras pastebėjimas, kuris man svarbus, yra rotacijos principas, pareigūnų judumas. Jūs kalbėjote, kad egzistuoja taisyklės, tačiau taip pat ir išimtis. Tai kokiai procentiniai daliai visų taikomų pareigybių yra taikoma rotacija komisijoje. Tai yra labai konkretus pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar esama teisiškai saistomų kriterijų, pagal kuriuos rotacija turi būti būtinai vykdoma? Ačiū. Panas Stas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už Jūsų atsakymus į mano klausimus, tačiau aš Jums buvau dar pateikęs du konkrečius klausimus ir klausiau, ar išskyrus tą Jūsų elektroninį laišką ponui Peronui, ar Jūs be šito e-mailo turėjote asmeninių kontaktų Na, jūs galbūt kitaip pabrėžėte tuos asmeninius kontaktus, nes e, pasak jūsų, tas elektroninis laiškas negali būti traktuojamas kaip kontaktas. Tačiau jeigu nekalbam apie tą elektroninį laišką ar e, su Stock ar Swedish Match žmonėmis, jūs turėjot tiesioginį kontaktų ir ar jie jums pateikė e, kokios nors informacijos apie savo priekaištus dėl tabako direktyvos. Ir jeigu taip, tai kokia forma jie pateikė tą informaciją. Tai aš dar kartą to klausiu. Ir kita vertus, jūsų elektroninis laiškas, nusiųstas ponui Peironui, buvo savotiškas e, precedentas. Ar pirmą kartą jūs e, e, tokio pabudžio laišką rašėt tabako pramonės atstovai? Ir taip pat jūs sakėt, kad nebuvo tarp tarnybinių e, konsultacijų, todėl kad reikėjo dar išspręsti tam tikrus e, klausimus tarp direktoratų, horizontalių lygmenių. O ir tik tai, kad po to vyks e, tos e, konsultacijos ir sakė taip pat, kad gali būti informacijos nutekėjimo rizika, tačiau galbūt kaip tik tai jūs ir turite užtikrinti, kad nebus tokio informacijos nutekėjimo, nes uh, Jeigu bus informacijos nutekėjimas, tai gali pasireikšti teisėkuros pasiūlymų gyvendinimo vėlavimu. Pirmininkas. Pane Gresler. Dėkoju um, už atsakymus. E, dėl, norėčiau paklausti dėl 44 klausimo. E, tai klausimas susijęs su judimu, kurie generaliniai direktoriai ilgiau nei septynis metus dirbo savo postuose. Toliau kitas mano klausimas susijęs su tuo, ko paklausė kolega Stas, tai yra dėl jūsų iniciatyvos, dėl tabako direktyvos, dėl tos direktyvos projekto. Žmonės, kurie 2004 metais dėrėjosi dėl tabako susitarimo, sako, teigia, kad visuomet buvo aišku užkulisiuose, kad tabako direktyva neturėtų būti keičiama. Ir tai yra viena iš tabako pramonės sąlygų. Aš tą netgi suprasčiau ir netgi galbūt būtų gerai, jeigu teisinis pagrindas liktų toks, koks jisai buvo. E, tuomet jūsų įsikišimas e, turėtų prasme, nes jūsų įsikišote tada, kai vyko tyrimas dėl komisaro daly veiklos. Aš vertinu jūs kaip labai gerą pareigūnę ir tokioje situacijoje e, nieko, juk e, niekas nesims veiksmų, kurie galėtų kažkam pakengti, jie, e, tie, tų veiksmų imamasi nebent tuo atveju, jeigu jie yra neišvengiami. Todėl jeigu e, stabilumas ir e, stabilumas teisė, kurioje buvo pagrindas jūsų veiksmam, tai aš tą suprasčiau, bet kitas klausimas yra susijęs su lobizm, lobizmu. E, kokie yra kontaktai tarp Europos komisijos ir tabako pramonės? E, aš pati uždaviau klausimą, kas iš tabako pramonės atstovų pradėjo dirbti komisijoje. Deja, negavau atsakymo į šį klausimą, bet pati suskaičiavau penkis tokius žmonės. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar tos taisyklės, kurios dabar galioja e, lob, lobizmui, ar jos jūsų manimų yra pakankamos. E, parlamentas pateikė savo pasiūlymus, teisės e, komitetas juos perėmė, tačiau jie kol kas negalioja. Taigi, ar jums atrodo, kad dabar egzistuojančios taisyklės yra pakankamos? Ir toliau, kokia forma reiktų sugręžti sugriežtinti procesus, nes aš visuomet kritiškai vertinau pagal sutartis įdarbinamus e, darbuotojus, dėl to, kad čia yra puikis spraga, kur gali vykti lobizmas. Tada norėčiau dar pereiti prie 36 klausimo ir norėčiau paklausti, ar jūs esate informuota apie tyrimą dėl komisaro dalį. Jeigu jūs nesate informuota, vis tiek tas klausimas dar galioja. Dėkoju ir galiausiai ponas Liberatski. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam, że drugi raz, ale ja po prostu nie dostałem odpowiedzi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad dar kartą prašau žodžio, tačiau į mano klausimą, kurį patikėjau anksčiau, nebuvo atsakyta. Savo atsakymę e, jūs, e, patiktame raštu, jūs sakote, jog interesų konfliktas nėra relevantiškas uh, aspektas čia. Nežinau, kokias išvadas jūs padarėt po audito rūmų ataskaitos. Tad jeigu interesų konfliktas neaktualus klausimas, tai galbūt reikėtų jums aiškiai tą ir pasakyti. Nėra tokio pabudžio problemų. Komisija absoliučiai e, nepaliesta šitų problemų. E, ir pasakykite tai aiškiai. Ir noriu dar e, sužinoti, ko jūs pasimokėte šitoje srityje. Dank. Weitere Wortmeldung. Labai ačiū, daugiau norinčių klausti nėra, taigi galiu dabar paprašyti ponės generalinės sekretorės atsakyti į užduotus klausimus. Labai ačiū. Grįžtant prie pirmojo klausimo dėl busimųjų vertinimų, dėl ateities vertinimų, puikiai žinau, koks vaidmuo čia tenka parlamentui, todėl kalbėjau apie tarp institucinį bendradarbiavimą, priimant atitinkamus sprendimus prieš pradedant veikti rezultatų vertinimo sistemai. Taigi visiškai su jumis sutinku ir galiu patikinti, kad komisija kiekvieną dieną tarybai primena apie tai, kad parlamentas turi vienodas teisę šią sistemą rengiant ir tvirtinant antikamus teisės aktus kartu su kitomis institucijomis, tačiau pirmiausiai komisijai reikia, kad dėl sistemos būtų susitarta prieš ją pradedant veikti ir prieš pradedant vertinti šios komisijos teikiamą naudą. Taigi dabar uh, teisėkros institucijos pirmiausia turi priimti sprendimą ir kai sprendimas bus priimtas ir patvirtintas, tai remiantis šiuo sprendimu mes galėsime žengti tolesnius žingsnius, kad sistema pradėtų veikti. Ji nepradės veikti per vieną dieną, savaime suprantama, tačiau smirštingai nusiteikę <clears throat> vertinti rezultatus ir nustatyti atitinkamus vertinimo e, sprendimus, aišku, neignoruodami e, formaliųjų reikalavimų, tačiau daugiau dėmesio skirsime rezultatams ateityje ir prašau ir dar kartą raginu parlamentą mums padėti, kad e, ta sistema kuo paprastesnė, kurią mes siūlome, kuo greičiau pradėtų veikti ir tokiu būdu būtų pasiekti geresni rezultatai ir mažiau sulauktume uh, iš naudos paramos gavėjų skundų, kad sistema yra per daug sudėtinga <clears throat> e, Tokiu būdu, nemažindami kontrolės apimčių, mes sugebėtume ateityje bendrąją sistemą supaprastinti ir institucijų bendradavimas čia tikrai būtų naudingas, ypač baigiamojo etatu. Aš nesu žmogiškų išteklių generalinė direktorė, nežinau, neturiu informacijos apie rotaciją, tačiau kalbant apie aukščiausius pareigimus ir atitinkamas taisyklės jiems taikomas, tai bendroji taisyklė yra ta, e, kurią aš minėjau savo e, atsakymuose raštu, taigi bendroji taisyklė yra bendroji taisyklė, tai reiškia, kad jai būtų galima taikyti išimtis ir e, komisarų kolegija priima galutinį sprendimą dėl generalinių direktorių pakartotinio patvirtinimo arba jų perkelimo į kitas pareigas. Aš negaliu būti atsakinga už komisijos kolegijos sprendimus. Neturiu dar kartą kartoju asmeninių kontaktų su tabako pramonė arba jų atstovais. Vienintelis kontaktas, kurį turėjau su Swedish Match, buvo susijęs su e, kaltinimais pateiktais komisijos nariui dalį. Vienintelis kontaktas, kurį su jais turėjau, tai buvo e, ta pateikta informacija, kad aš perdaviau iš jų gautą informaciją Olafui ir tiek, galbūt, o tie kontaktai uh, <clears throat> kurios turėjo su šia įmonė man pavaldus pareigūnai, apie jos informaciją buvo tik ta parlamentui, ponės tą žinau, kaip užkirsti kelią informacijos nutekėjimui. Tai yra labai sudėtingas e, šio laikinis reiškinys, ypač naudojantis elektroninėmis ryšių priemonėmis. Komisijai labai sudėtinga e, rasti laiko ir vietos diskusijai šio klausimu. Manau, kad ta diskusija yra būtina. Yra rinkoje tikrai pakankamai daug gerų pasiūlymų, kaip užkirsti kelią informacijos nutekėjimui. Ir e, kai kurios komisijos tarnybos turi galimybę aptarti idėjas, kurios galbūt niekada neišvys dienos šviesos. <clears throat> Tačiau, kai tik tai tos idėjos yra išdėstomos popieriuje, iš karto ta informacija yra nutekinama ir po to reikia daug laiko skirti tam, kad paaiškintume visuomenį, jog iš tiesų galbūt visiškai neketiname įgyveninti šio pasiūlymo tikrovėje. <clears throat> Taigi, e, užkirsti kelią šiam procesui, turint omenyje, kuo didesnį asmenų, su kuriais konsultuojamasi skaičiui, užkirsti kelią tam informacijos nutekėjimui ir aptikti informacijos nutekinimo šaltinius dėl e, tabako susitarimo. Aš negaliu nieko pakomentuoti, nes nedalyvavau dėrybose. Sakant į e, klausimą, ką žmonės veikia po to, kai jie e, baigia savo darbą komisijoje, kad yra patvirtintos aiškios taisyklės, kurios galioja. Ir visiškai suprantama, kad žmonės, kurie baigia savo darbą komisijoje, gali dirbti kitus darbus, nes nemanau, kad jeigu jau kažkada dirbote komisijoje, tai jums turėtų būti užkirstas kelias dirbti kitur per tam tikrą laikotarpį, įsidarbinantis buvo komisijos pareigūnai, turi gauti komisijos leidimą, jeigu įsidarbina panašio veiklo, panašiose veiklos sritise, taisyklės egzistuoja, griežtos ir yra vykdomos. Atsiprašau, jeigu neatsakiau į klausimą dėl agentūras, aš galvojau, kad atsakiau į tą klausimą, paaiškindama, kad mes susitarėme dėl atitinkamos susitarimo su taryba ir parlamentu, dėl tolesnių veiksmų, veiksmų atsižvelgiant į auditorumų išvadas dėl agentūrų. Tos išvados buvo pasiektas neseniai, tačiau taip pat svarbu pažymėti, kad komisija nėra atsakinga už agentūras. Ir e, vienas dalykas, kurį mes pasiekime kartu su taryba ir parlamentu, buvo susitarimas, kad kai kurios atvejus, pavyzdžiui, dėl agentūrų E, administracijos valdybų narių paskirimo reikėtų įsiaiškinti, tačiau tai yra kolektyvinė atsakomybė, komisija nėra viena atsakinga institucija, todėl mums reikia ieškoti bendrų būdų, kaip spręsti šią problemą, komisija pateiks atitinkamus siūlymus, kaip tą padaryti, kalbant apie komisijos atstovavimą agentūrų valdomo, e, administracinėse valdybose, mes laikysimės e, patvirtintus sustarimus su taryba ir parlamentu. Ačiū. Dar ponė Greslė papildomą klausimą noriu užduoti. Atsiprašau, tačiau turiu grįžti prie 44 klausimų. Ten klausimą, kiek komisijos pareigūnų nedalyvavo konkurse, buvo atsakyta, tačiau nepatiktas atsakymas į jų pareigybinės kategorijas, ar tai yra administratoriai, ar tai yra asistentai. Svarbu žinoti, kok, kokia yra administracinė kategorija, pareigybinė kategorija. Veikiausiai tai yra aukštų, aukštas e, pareigybinės kategorijas užimantis pareigūnai. Taigi norėčiau dar kartą išgirsti atsakymą iš jūsų iš tą klausimą ir dėkoju už tą atsakymą iš anksto. Kolega Stas, taip pat papildomą klausimą. Aš e, supratau, kad ponė Greslė norėjo užduoti papildomą klausimą dėl Aš manau, kad tai taip pat dar pasakyti, kad šitą klausimą nebuvo atsakyti. Daugiau nėra norinčiai klausti, taigi aš taip pat norėčiau dar vieną papildomą klausimą užduoti. Kolega Liberatskis minėjo galimus e, apsisaugomą nuo korupcijos atvejus atsistatydinus e, buvusiam komisijos nariui dalį. Mūsų komitete vyko diskusijos dėl atsistatydinimo aplinkybių, tačiau taip pat buvo svarstomos ir tos išvados, kurias būtina padaryti ir pamokos, kurias būtina išmokti iš šio atsistatydinimo. Todėl Europos parlamento pirmininkas perdavė mūsų atitinkamo pageidavimą komisijos pirmininkui Baroso. Šiandien norėčiau jau toliau komentuoti, tačiau mes tikimės, kad adekvačiai mums bus suteikta galimybė susipažinti su atitinkama informacija, taip kaip tokią galimybę turi tiesiogiai išrinkti nacionalinių parlamentų nariai, kalbant apie Elgesio kodeksą ir kovą su korupcija. Mums būtų svarbu išgirsti jūsų kaip generalinės sekretorės vertinimą apie tai, ar pakanka dabar galiojančių taisyklių ir teisės aktų tam, kad e, komisijos e, nariai ir komisijos darbuotojai būtų pakankamai apsaugoti nuo galimai jiems daromos įtakos. Aš turiu omenyje e, būtinybę <clears throat> e, darbuotojui būti apsaugotam savo darbdavio e, tokiose situacijose, ypač Vokietijoje ta praktika yra paplitusi, siekiant gerai prasme apsaugoti savo darbuotojus, kurie galimai gali patekti į sudėtingą padėtį. Ar galėtumėte mums pasakyti arba pateikti savo vertinimą dėl dabar galiojančių taisyklių, o galbūt reikėtų tas taisyklės keisti ir tūbulinti. Ačiū, dar kas nors nori klausti, ne niekas nenori, taigi Gerimo generalinė sekretorė, ponė Dėj, prašau jūs dabar pateikti savo atsakymus. Thank you. Well, starting with the last question. Um... Dėkoju. Tikiu, kad uh, elgesio kodeksas, kuris taikomas um, komisijos nariams, yra labai griežtas. Ir jeigu pažiūrėsime, kas yra valstybėse narėse ir kitose tarptautinėse organizacijose, būtų galima pasakyti, kad vis tik komisijos elgesio kodeksas yra labai griežtas ir jo taip pat labai griežtai laikomasi. E, viena pagrindinių sričių, e, kuriuose E, taikomas e, griežtai tas Elgesio kodeksas yra tie atvejai, kai komisarai dėl tam tikrų priežasčių paliko savo postą. Ir taip pat reiktų nepamiršti, kad komisija konsultuoja taip pat etikos specialistų. Etikos specialistai ir šitas kodeksas galioja komisarams ir negalioja kitiems aukštiems pareigūnams kitose Europos institucijose. Taigi mūsų elgesio kodeksas yra pats griežčiausias. Toliau dėl klausimo apie Mišel Petit ir jo vaidmenį. Man atrodo, čia reiktų žiūrėti į faktus. Ponas Petit paliko komisiją 2007 metais ir laikėsi taisyklių, kurios galiojo e, pareigūnams. 2002, e, ir tai, kad jis dabar pradeda dirbti 2012 metais, e, tai yra visiškai normalus procesas susijęs su žmogum, kuris galbūt ir dirbo komisijoje, bet jau prieš keletą metų. Manau, kad tai, bent, tai yra vienas pavyzdys to, kaip laikomasi taisyklių. Ir tokiu, taip aš galiu atsakyti į jūsų klausimus raštu ir žodžiu dėl jo. E, pone Greslė, 44 e, e, klausime jūs klausėte, kiek kiek žmonių nedalyvavo konkursuose ir kiek buvo pasamdyta per konkursus. Aš tikiuosi, kad mes jums pateikėme visus duomenis, bet jeigu jūs norite gauti kažkokios papildomos informacijos, jūs ją iš mūsų gausite, bet aš dabar tų duomenų tiesiog neturiu, pateiksiu juos raštu. Ačiū. Ja, Dank für die Zusage. Dėkoju už tai, kad pažadėjote mums pateikti atsakymus raštu, tai tuomet aš pasiūlyčiau, kad mes jums pateiksime raštu ir savo patikslintus klausimus. Daugiau norinčių pasakyti dėl šio klausimo nėra, todėl norėčiau kreiptis į pranešėją, ar jis turi kažkokių pastabų, matau, kad ne. Ar auditorumai norėtų pasisakyti? Ne. Todėl norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Jums, ponė Dei, už tai, kad apsilankėte biudžeto kontrolės komitete ir kad atsakėte į mūsų klausimus ir atsisveikinu su Jumis iki kito karto. Ačiū. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 12. Äh, äh, Baigiame 12, äh, nagrinėti 12 darbo tvarkės punktą ir keliaujame prie 13. Tai yra specialioji ataskaita dėl struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimo transporto infrastruktūroms jūrų uostuose bendrai finansuoti, efektyvus investavimas. E, pranešėjas yra ponas Liberatski, o audito rūmams atstovaus ponas Ovidio Ispir. Ponas Ispir jau atvyko. Iš pradžių suteiksiu, norė, norėčiau paklausti pranešėjo, ar jis norėtų uh, pasakyti kažkokias įžanginės pastabas ir iš karto suteiksime žodį auditorumams. Prašau, tada kalbėkite. Panie Ševadničiansi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, turiu pabrėžti šio pranešimo svarbą. Jis yra be galo svarbus. Šiame, e, šioje ataskaitoje viskas išdėstyta labai profesionaliai ir e, Ataskaita leidžia suprasti jūrų uostų problematiką, kadangi jūrų uostai čia yra ypač pabrėžiami kaip logistikos centrai ir čia nagrinėjamas taip pat veiksmingumo aspektas. Ir čia taip pat įvardyjami ir blogi, ir geri pavyzdžiai. Deja, mažai gerų pavyzdžių Bet svarbu juos e, pabrėžti ir taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kokie yra blogi pavyzdžiai. 25 projektai buvo išnagrinėti, 7 e, projektai pasirodė esą visiškai neveiksmingi, 4 valstybės narės buvo tirtos, 87 procentai lėšų buvo skirta joms nuo 2000 iki 2006 metų. Dėkoju, kad būtent šie aspektai buvo pasirinkti jūsų analizai. Taip pat yra dar tam tikrų kategorijų, kur dar yra spragų, yra neužbaigtų projektų. Yra taip pat e, užbaigtų projektų, tačiau tie projektai, pavyzdžiui, neturi ateities vystimosi perspektyvų audito rūmų išvados sukėlė komisijos reakciją. Komisija patvirtino didžiąją dalį audito rūmų e, ataskaitos teiginių. Noriu pabrėžti štai, ką ši specialioji auditorumo ataskaita parodė, jog komisija turi tinkamai organizuoti leidžiamų lėšų panaudojimą. Komisija gana teigiamai reagavo į specialiąją ataskaitą ir aš norėčiau, kad jūs reaguotumėte į tas rekomendacijas, kurios buvo pateiktos ateičiai. Mes dabar esam tokiame etape, kad lieka maždaug e, metai iki finansinių perspektyvų pabaigos, tad mes turime ruoštis e, ateičiai ir turime galvoti apie kitas finansinės perspektyvas, remdamėsi dabartinėmis ir dabartinė padėtimi ir patirtimi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, uždėmesi. Am, uh Dėkoju kolega Liberatski. Manau, dabar pats laikas auditorumams sureaguoti. Nežinau, kas tą darys auditorumų vardu. Thank you, dear chairman, dear honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbėme biudžeto kontrolės komiteto nariai. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų uh, diskusijos dėl šio prašymo projekto. Tai yra <clears throat> ketvirta specialioji 2012 metų ataskaita dėl e, struktūrinių sąjungos fondų naudojimo transporto infrastruktūroms jūrų uostuose. Man malonu konstatuoti, kad pranešėjas Liberatskis pritarė auditorumų ataskaitai ir joje pateikiamoms rekomendacijoms. ES sanglaudos ir struktūrų fondų lėšos naudodama e, investavo, pateikė e, parmą investicijoms į jūrų uostus ir mes e, <clears throat> auditavimo metu nustatėme, kad 2,8 milijardų, milijardų eurų buvo skirta šioms investicijoms, nors buvo skirta, numatyta daugiau nei 3,4 milijardų eurų šioms investicijoms. Audito rūmai <clears throat> bandė nustatyti šių investicijų veiksmingumą į jūrų uostus, vertinant pasiektus projektų rezultatus. Devyniose regionuose, keturiose valstybėse narėse - Prancūzija, Graikija, Italija, Ispanija buvo e, 27 projektai audituoti ir šiom šalims buvo skirta daugiau nei 85,5 procentų visų lėšų. Taigi, <clears throat> ką mes konstatavome, pirmiausiai mes klausėme, ar projektai siekiama tinkamų tikslų ir ar jie atrinkti pagal atitinkamas uh, finansavimo eilutes iš biudžeto ir tik du trečdaliai iš šių projektų e, turėjo aiškius tikslus. Septyni e, e, projektai buvo finansuomi iš kitų struktūrinių sąjungos fondų lėšų ir du projektai neatitiko veiksmų programos tikslų. Mes konstatavome taip pat, kad 41 procentus projektų buvo atlikti laiku, 44 procentai tuo tarpu e, buvo vėluojama juos įvykdyti ir vėlavimas užtruko daugiau 26 mėnesius. Kitas žingsnis buvo E, įvertinti 23 e, užbaigtų projektų naudą 2010 metais. Mes laikėmės tose projektų gyvenimo vietose, 19 iš jų buvo naudojama, tačiau 3 <clears throat> apskritai buvo nenaudojami ir vienas buvo naudojamas tik tai iš dalies. Taigi, galima konstatuoti, kad iš 23 užbaigtų projektų 11 e, buvo naudingi transporto tikslams, keturi buvo visiškai neveiksmingi, trys uostai nebuvo naudojami ir taip pat <clears throat> buvo e, nesėkmingai įgyveninti geležinkelio projekto ataskaita aprašyta situacija susijusi su nebaigtomis statybomis, infrastruktūromis ir neveiksmingais projektais dar kartą turi būti vertima atsižvelgiant į tai, ką mes galime konstatuoti ilgalaikio jūrų uostų veiklos planavimo e, srityje. Ne vienas iš audituotų regionų neturėjo ilgalaikių plėtros planų e, ir atitinkamas poveikio vertinimas nebuvo atliktas, todėl džiaugiuosi, kad tos liberais pabrėžė savo pranešimo būtinybę tokius vertinimus atlikti. E, e, kalbant apie valdymo administravimo klausimus, auditoriai konstatavo, kad nedaug dėmesio buvo skiriama kontroliai ir priežiūrai ir e, e, administravimo institucijos ir kom, e, stebėsenos komitetai neskiria pakankamai dėmesio lėšų panaudojimo efektyvumui, todėl komisija bent jau turėjo įsikišti į stebėjimo, tarybos stebėjimo komitetų darbą, tačiau nematė reikalo to padaryti, todėl Auditorumai patikė kelias rekomendacijas savo ataskaitoje, pavyzdžiui, e, e, būtinybė komisijai priminti valstybėms narėms tinkamai e, vykti savo įsipareigojimus susijusius ES lėšų naudojimu, taip pat vykdyti atitinkamas sąlygas ir parengti ilgalaikį jūrų uostų plėtros strategiją, priimant priminant, kad ES teikiama pagalba turi būti siejama su siekiamais rezultatais. <clears throat> Taip pat komisija turėtų griežčiau reikalauti ir paraginti e, stebėjimo priežiūros institucijas, dėti daugiau pastangų, vertinant procedūras ir nustatant trūkumus. Džiaugiuosi, kad Pranešime pritarėma auditorumų rekomendacijoms ateičiai ir džiaugiuosi, kad jis pritarė būtinybė nustatyti specialiosius tikslus ir atlikti poveikio vertinimą e, atskirais projekto gyvendinimo etapais. Ketvirtas, ketvirta ataskaita po jos paskelbimo sulaukė daug teigiamų įvertinimų ir e, e, taip pat joje pateikimas konstruktyvios rekomendacijos. E, pranešimo autorius jas taip pat pabrėžia, aš tikiuosi, kad šios rekomendacijos bus naudingos siekiant pagerinti finansų valdymą šioje svarbioje politikos srityje. Ačiū uždėmesi. Like Išklausėme audito rūmų at tas e, nuomonės, o dabar pristatysiu komisijos atstovę, atstovą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog e, komisija labai su dideliu susidomėjimu susipažino su audito rūmų ataskaita ir dėkoju ponui Ispirui už jo e, pristatymą šios e, ataskaitos e, nagrinėjimas pasireiškia ir e, gilesnių nuomonių pasikeitimu saudito rūmais. Mes e, matome, jog ši ataskaita leidžia išsiaiškinti padėtį ir pagerinti ją. Beje, komisijos atsakymė kaip tik yra pasakyta, jog e, daugelis pasiūlytų sprendimų jau yra įgyvendinami arba numatyti artimiausių metų įgyvendinti. Ir beje, e, yra, e, komisija yra parengusi veiksmų planą po šios ataskaitos. Komisija taip pat dėkoja ponui Liberatskui už uh, pranešimą ir džiaugiasi, kad parlamentas atsižvelgia į daugelį veiksmų, kuriuos siūlo e, komisija, siekiant užtikrinti didesnį veiksmingumą, panaudojant e, ES lėšas. Prieš kalbėdamas apie rekomendacijas, kaip po tokias, norėčiau pateikti kai kurių preliminarių pastebėjimų. Visų pirma, dėl grafiko, dėl terminų. 2009 metais buvo e, pradėta analizuoti ir 2012 parengta ataskaita, e, vertinant e, atitinkamas programas. Tie projektai, kurie buvo vertinti, buvo kofinansuojami pagal 2006 metų programavimo laikotarpį ir atitinkamai paklūsta tuo metu galiusiams e, taisyklėms ir čia yra kai kas tobulintina. Kalbant apie 14-20 metų laikotarpį, komisija siūlo kai kurios e, patobulinimus, būtent e, siekiant užtikrinti didesnį veiksmingumą ir ponas Ispir komentavo šitos aspektus savo pristatymę. Toliau e, e, Dėl pasidalyto valdymo. Čia e, nemažai dalykų tenka ir valstybėms e, narėms ir jų atsakomybei. Komisija nusprendė, jog didelio masto projektai, tai yra didesni nei 50 milijonų eurų e, projektai, Ir tie e, projektai, kuriuos nagrinėjo, tie septyni projektai, kuriuos nagrinėjo teismas, kaip tik tokie ir yra Bet e, sanglaudos politikos srityje yra šimtai tūkstančių projektų ir aišku, komisija visų negali jų ištirti. Ir e, aišku, vyksta vizitai ir kontrolės, tačiau jos e, nėra absoliučiai reguliarios. 19 patikrintų projektų buvo užbaigti Tai yra 70, proje, 70 procentų patikrintų projektų buvo iš principo veiksmingi. Dabar jeigu minėtume nepabaigtus projektus, tai jų buvo keturi. Dabar mūsų kalbamojų metu e, tokių nepabaigtų projektų liko tik tai vienas. Gairės dėl programos, programų užbaigimo numato, jog valstybės narės gali užbaigti projektus iki 12 metų rugsėjo mėnesio. Šita data yra numatyta gairėse, kurias patvirtino komisija. 2000-2006 e, metų programoms. Taip pat e, norėčiau patvirtinti, jog komisija kreipia didelį dėmesį geresniam administravimui ir didesniam veiksmingumui ateityje. Toliau dėl rezultatų rodiklių 7-13 metų laikotarpiu didelio, mes, didelio ma, masto projektai jau numato šitos uh, rodiklius. Tie rodikliai yra fiksuojami projektų lygmenių, tačiau kuomet e, būna pasidalytas valdymas, šitie rodikliai yra fiksuojami prioritetinių e, ašių srityje, prioritetinių krypčių e, lygmenių. Aišku, mes turime vertinti ir rezultatus, ir 94-99 metų laikotarpio vertinimą atlikome 12 metais, reikėjo palaukti tiek laiko, kad surinktume visus reikalingus duomenis. Trečioji rekomendacija dėl vidutinės trukmės laikotarpio ir dėl administracinių aspektų. Čia komisija pabrėžė, jog kartu su nacionalinėmis struktūromis yra susitarta dėl gerosios praktikos bei kitų priemonių, kurios leistų pagerinti e, padėtį. Ketvirtoji rekomendacija. Komet yra bloga vadyba ir kuomet nepasiekimi tikslai, yra e, reikalaujama, jog finansavimas būtų e, nutrauktas. Penktoji rekomendacija komisija ir toliau naudos e, visas priemonės esančias jo, jos dispozicijoje, naudos be kitako techninius e, e, posėdžius bei visus kontaktus vietose, spręsdama techninės ir kitas problemas. Komisija taip pat siūlo pagerinti mokymo gebėjimus, siekiant užtikrinti geresnį finansinį valdymą. Norėčiau taip pat pasakyti, jog specifinė struktūra šioje srityje yra sukurta, kuri padeda e, valstybėms narėms įgyventi sanglaudos politiką geriau. Komisija taip pat e, tikrins, ar e, šitą struktūrą realiai įgalina geriau atlikti analizę. Taip pat e, komisija mano, jog galėtų vaidinti didesnį vaidmenį įgyvendinimo tikrinimo srityje. Komisija mano, jog atitinkamuose šios srities komitetuose komisijos vaidmuo turėtų būti sustiprintas ir komisija turėtų papildyti savo veiklą metiniais susitikimais, dvišaliais susitikimais su uh, nacionalinėmis bei regioninėmis struktūromis bei nulatiniais e, kontaktais su valdymo organizacijomis e, siekiant rasti sprendimus identifikuotoms problemams. Būtent e, todėl sanglaudos politikos peržiūros srityje komisija ir siūlo tas naujas priemonės, siūlydama didesnį dėmesį skirti tikslų siekimui e, ir greščiau vertinti veiksmingumo aspektą. Apibendrinamas galiu pasakyti, jog mes esam pasirengę atsakyti jūsų klausimus, jeigu jų būtų dėl šitos ataskaitos. Dėkuoju. Ja, äh, Dėkuoju, ponė Meratė. Dabar skelbiu diskusijas dėl šio pranešimo. Pirmasis paprašė žodžio ponas Kilekakis, bet jo dabar nėra, todėl suteiksiu žodį poniai Otis, o paskui ponui Stavrakakis. Eva, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti audito rūmų narį, padėkoti jam už e, komentarus ir paaiškinimus, dėkoju pranešėjui taip pat. Visiškai pritariu nugastavimams, kuriuos e, išsakė audito rūmų atstovas, kalbėdamas apie struktūrinių fondų ir sanglaudos fondų panaudojimo veiksmingumą, taip pat dėl lėšų panaudojimo jūros uostų infrastruktūrų srityje. Dėkoju ponui Liberatskijui ir galiu pasakyti, jog sutinku su visomis e, rekomendacijomis, kurios yra skirtos ir komisijai, ir valstybėms narėms. Valstybės narės yra e, būtent tas ligmuo, kuriam tenka galbūt didžiausia atsakomybė čia. Daugumoje valstybių jūrų uostai yra struktūros, kurios e, yra nacionalinės ekonomikos dalis ir dažnai tie uostai turi būti e, smarkiai plėtojami. Todėl e, būtina čia užtikrinti aukštesnį kontrolės lygmenį. Komisijos lygmenių taip pat e, girdėjome nemažai komentarų apie ankstesnį finansinį laikotarpį, dabar 12 metai, situacija yra pasikeitus ir žinome, jog tikrinimas dabar yra daugiau apimantis ir griežtesnis, tai yra teigiamas dalykas. Ir žinome, jog audito rūmai šioje srityje yra identifikavę tam tikrus trūkumus, bet kita vertus matom, kad padėtis gerėja ir turime toliau pabrėžti kontrolės svarbą valdymo organizacijos taip pat turi užtikrinti atitinkamą priežiūrą, reikėtų taip pat pabrėžti supaprastinimo aspektą bei optimalaus sprendimų prieimimo procesą. Šiandien girdėjome apie įvairius projektus. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar yra dar projektų, kurie yra nebaigti ir kurie niekad nebus baigti. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Otis, toliau kolegas Tavrakakis. Dėkuoju ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjų. Iš tiesų, jis pateikė puikų pranešimo projektą, jis pats yra gerai informuotas e, apie šią, e, šią transporto rūšį. Aišku, mums kyla tam tikrų abejonių dėl auditorumų pastabų, nes e, galbūt tos lėšos, galėjo būti panaudotos geriau. Norėčiau pateikti e, pavyzdį, e, pavyzdį e, kurį pateikė auditorumai ir dėl kurio abejoja e, komisija. Čia buvo kalbama apie e, vieną salą ir uostą esanti e, šiaurės rytinėje Egejo jūros e, dalyje. Ir manau, kad e, audito rūmo ataskaitoje yra per griežtai įvertinam, įvertintas šitas uostas ir neatsižvelgta į tos salos specifinę situaciją. Aš pats gyvenau e, toje saloje ir e, tame uoste švartuojasi jachtos ir nedideli laivai ir komisija mano, kad programa buvo numatyta e, su ta salga, kad ta e, sala būtų susie, sujungta su kitomis salomis. Bet kai mes kalbame apie tokią šalį kaip Graikija, e, kurioje yra labai daug mažų salų, ryšys su žemyninė e, šalies dalimi yra labai svarbus, bet e, taip pat yra svarbus ir ryšys tarptų įvairių salų. Todėl e, tokiu būdu būtų galima pa, pagerinti piliečių e, judumą ir e, prekybinius santykius. Dėkoju, toliau kolega Savrakakis. Uh, this, this report we have to turime pripažinti, kad e, šią ataskaitą skambinama pavojaus varpais, nes e, jame atkreipimas dėmesys į tai, kad lėšos infrastruktūros projektams panaudojamos netinkamai. Komisija e, bando išsaugoti savo gerą vardą reaguodama į šią ataskaitą tačiau statyti uostus, kurie neveikia praėjus trims ar keturiems metams po jų statybos pabaigos, e, tikrai nėra geras dalykas, tai yra netinkamas lėšų valdymas ir akivaizdu, kad tai yra blogas valdymas. <clears throat> Ataskaitoje nekalbama apie tai, kokiu mastu yra naudojami tie pastatyti uostai, kokią ekonominę naudą jie generuoja. Taigi labai e, toli siekianti ekonominė analizė ir vertinimas e, lėšų panaudojimo nėra pateikiamas. Tačiau akivaizdžiai matome iš šios ataskaitos, kad lėšos yra panaudojamos netinkamai ir galime tik įsivaizduoti, e, kokios informacijos būtų galima pateikti, jeigu būtų atliktas išsamesnis vertinimas. Aš manau, kad tą išsamesnį vertinimą reikėtų atlikti, nes būtina pagerinti ES išteklių naudojimo veiksmingumą. Gyvename Krizės metu ribojame visur biudžeto išlaidas ir todėl turime rimtai pagerinti lėšų panaudojimo būdus. Galbūt kai kuriuose sritise pateikiamas e, šiek tiek biurokratinis e, auditorumų vertinimas tarkim, dėl salose veikiančių uostų. kuomet pateikiama, kad pateikimas vertinimas, kad šie uostai nėra naudojami transportui, tačiau tarp salų žmonės keliauja ne tik oro transportu, tačiau taip pat ir jūrų transportu, laivais, taigi reikėtų vertinti ne tik e, išteklių panaudojimą, tačiau taip pat ir tiesioginį ar tikrai e, įvendinamų projektų poveikį vietos ekonomikai. Ir to turime siekti. Pirmininkas labai ačiū. Prašyčiau dabar komisijos atstovų atsakyti į kolegų užduotus klausimus, tam, kad galėtume po to perėti prie kito darbo tvarkės klausimų. Labai ačiū pirmininkė. Atsakant į pirmąjį klausimą, manau, kad jau pateikiau kai kurios informacijos, norime patikslinti, kad iš keturių nebaigtų projektų vertinimo auditavimo metu tik vienas e, nebuvo užbaigtas dėl tam tikrų teisinių ir administracinių problemų, tai yra Brindisi uostas e, Pietų Italijoje. dėl Marino uosto Graikijoje. Pritariu komiteto narių nuomoniai, kad nekyla abejonių, kad Marino uostas atitinka transporto politikos tikslus, tačiau kyla klausimas, ar šis infrastruktūros projektas prisideda prie vietos ekonomikos plėtros ir, ir ar jis naudingas ekonominė prasme šiam regionui. Anglos politikos Pagal transporto politikos tikslus neteikiama parama infrastruktūros projektams, jeigu jie neprisideda prie atitinkamo regiono plėtros. <clears throat> Teisės klausimas susijęs su antruoju yra efektyvumo klausimas ir turime išsiaiškinti, ar tie infrastruktūros projektai, kuriems buvo teikiama ES parama, <clears throat> iš tiesų <clears throat> kūrė ekonominę naudą, ypač e, būtina šios aspektus atsižvelgti, turint omenyje, kad e, finansinių išteklių, finansiniai ištekliai nėra beribei, jie labiau šiuo metu yra pakankamai riboti. Manau, kad per būsimai programavimo laikotarpį turi būti nustatyta aiški sistema kaip vertinti tokio pavudžio projektus ir jų vertinimo intervalai. Pirmininkas, ačiu. Pibendrinant šį darbo atvarkės klausimą, noriu paklausti, ar dar kas nors norėtų ko nors paklausti audito rūmų atstovų, <clears throat> ar e, ponas Ispir norėtų kalbėti, ar galima baigti šį darbo atvarkės klausimą svarstyti. Noriu tik paminėti, kad e, transportos ryčiai e, auditas e, skiria ypatingą dėmesį. Mes parengėme tinkamą ataskaitą dėl Marko Polo, Marko Polo programos, kuri buvo skirta transporto srautams perkelti iš sausumos kelių į E, kitas transportavimo priemonės vidaus, pavyzdžiui, vandens transportą. Dėkoju už šios dienos diskusijas. Aš kartu su kitais kolegomis, kurie yra atsakingi už šią auditavimo sritį, gausiu metu esame pasirengę su jumis sustikti ir svarstyti kitus prašymų bei ataskaitas, kurias minėjau. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas ar pranešėjas dar norėtų tarti žodį apibendrinant diskusijas. Piršą dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už jūsų malonius žodžius apie mano pranešimą. Taip pat dėkoju už visus komentarus. O noriu pasakyti štai ką. Manau, kad tai yra tam tikras alarmo signalas dėl bendrijos lėšų panaudojimo bus parengtos naujos e, finansinės perspektyvos, padėtis bus visiškai kitokia ir kyla klausimas, ar mes kartosim tas pačias klaidas kaip ir anksčiau, ar komisija vis dėlto pasimokys iš susidariusios e, padėties. Reikia nepamiršti, jog pačios seniausios valstybės narės, tokios kaip Italija, pavyzdžiui, kur uh, E, kurios susiduria su didžiausiamis problemomis didelių valstybių, vyriausybės visiškai nekreipia dažniausiai dėmesio į komisijos ataskaitas ar, ar kitų institucijų ataskaitas. Dėkuoju. Dėkoju pranešėjui, taip pat dėkoju auditorumo atstovams ir komisijos atstovui už tai, kad atsakėte visus klausimus. Baigėme šį darbo tvarkės punktą ir norėčiau paskelbti e, paskutinį darbo atvarkės punktą prieš koordinatorių posėdį, tai yra specialioji ataskaita dėl Eurostato veiklos. Ir norėčiau pasveikinti poną Lui Galėjį, jis yra auditorumo atstovas. Mūsų pranešėjas yra ponas Tamaš Deutsch. Tamašai, ar norėtumėte pasisakyti, padaryti žanginių pastabų? E, gerai, prašau. Köszönöm a szót. <clears throat> Tisztelt elnök úr, kedves. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pasakyti tris trumpas įžanginės pastabas. Prieš pasisakant audito rūmų atstovui ir Eurostato atstovui. Visų pirma, norėčiau Jums pasakyti, kad kalbant apie statistiką, e, tos kalbos apie statistiką atrodo toks e, kad tai dažnai vertinamas ironiškai, bet kokios diskusijos apie statistiką, nes visuomet yra ironiškai sakoma, yra trys būdai meluoti. Vienas būdas yra e, nesakyti tiesos, kitas e, būdas sakyti netiesą ir trečias būdas e, pateikti statistiką. Ir kai kuriuose diktatūrose E, politiniai e, vadai netgi tikėjo statistikomis, kurias patys ir sukurdavo. Taigi, e, retai mes kalbame apie statistiką teigiamai, nors tai yra labai svarbus klausimas. Šis klausimas yra svarbus dėl to, kad pastarasis, per pastarąjį dešimtmetį kai kurios ES valstybės parodė, kad jų statistiniai duomenys neatitinka realybės, kai kurios valstybės narės klastojo statistinius duomenys e, tam, e, kad būtų, nebūtų atspindėta tikra ekonominė atitinkamos valstybės situacija. Taip pat reiktų nepamiršti fakto, kad Europos atsakas į, Europos, į ekonominę krizę buvo statistikų e, teikimas apie Europos e, semestrą ir, ap, ir taip pat buvo renkami atitinkami statistiniai duomenys dėl e, ES susijęs su S2020 strategija. Toliau kita mano pastaba būtų tokia. Būtų labai vertinga ir naudinga E, jeigu statistikos institucija atsižvelgtų į auditorumo ataskaitas. Ir čia šiame kontekste norėčiau padėkoti auditorumų at, e, atstovams už jų ataskaitas. Na, mano trečioji pastaba yra susijusi su tam tikromis abejonėmis, kurios atsiskleidžia mano e, pranešime. Galiu pasakyti, kad aš e, pritariu jūsų vertinimui, kuris buvo pateiktas specialioje auditorumo ataskaitoje. E, specialiosios ataskaitos pran, e, pavadinime yra keliamas klausimas. Ir tas klausimas yra toksai, ar komisija ir Eurostatas gali kažką padaryti, kad būtų pagerintas statistinių duomenų surinkimo e, patikimumas. Ir dabar, bet galiu labai mandagiai pasakyti, kad šis klausimas lieka neatsakytas. Ir Europos statistikos surinkimo sistema turėtų būti restruktūrizuota. Ir e, nėra teisiškai saistančių taisyklių statistikos srityje. Eurostatas nesilaiko e, elgesio Elksenos kodekse nustatytų statist, e, taisyklių dėl statistinių duomenų rinkimo. Kai kurios valstybės narės e, taip pat nukrypsta nuo tų normų ir taisyklių. Taigi mano vertinimas būtų toks. Audito rūmų darbas yra puikus ir reikia pateikti naują teisės akto pasiūlymą dėl, rinki, e, dėl statistinių duomenų rinkimo. Komisija pateikė e, tam tikrą taisyklių sąrašą. Jos buvo aptartos parlamente ir kitose institucijose. Ir trečiojoje savo pranešimo dalyje aš apie tai ir kalbu. Aš kalbu apie tas specifines rekomendacijas ir taip pat norėčiau e, sulaukti jūsų kažkokių komentarų Taip pat reiktų nepamiršti trijų esminių dalykų, kuriuos reiktų aptarti. Iš vienos pusės, ar pokyčiai, kuriuos siūlo komisija, yra pakankami. E, aš, kaip pranešės, galiu pasakyti, kad man susidaro įspūdis, kad e, jų nepakanka. Manau, kad rekomendacijas reikėtų toliau nagrinėti. Toliau kitas esminis klausimas ar Eurostato uh, va, va, vadybininko išrinkimo, išrinkimo ar, ar tai atspindi, ar, ar šita priemonė yra reikalinga. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad septynių metų biudžetinis laikotarpis atspindi labai rimtas finansinės programas. Biudžetas skirtas Eurostatui neatspindi tų kliučių, su, ko, su kuriomis yra susidurima renkant statistinius duomenis. Ir galiausiai kitas labai svarbus klausimas yra. E, Euro, Euro, Eurostato patariamosios tarybos statutas. E, jis veiks tik tai tada, jeigu ta patariamoji taryba turės atitinkamas kompetencijas, kurios užtikrintų Eurostato nepriklausomumą. Ir pagerins e, statistikos surinkimo kontrolę. Pone pirmininkė, manau, kad šitas pranešimas, šita e, auditorumo ataskaita yra labai reikalinga ir ji prisideda prie e, Europos statistikos sistemos e, teisinio pagrindo. Mes turėtume kalbėti, diskutuoti apie Eurostato įgaliojimus ir jų vykdymą. Dėkoju. Dėkoju pranešėjų, sako pirmininkas, dabar suteiksiu žodį auditorumų atstovui, ponia Kalyje, prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, pone pranešėjų, gerbiami komiteto nariai, norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę dalyvauti šiuose klausimuose dėl specialiosios audito rūmų ataskaitos, kurioje kalbama į, apie įvairius Eurostato veiklos aspektus. Pirmasis aspektas yra Europos statistikos praktikos kodeksas ir kitas aspektas yra svarbus Europos statistikos programų įgyvendinimas Eurostato veikloje. Pono Deutscho E, pranešimo projekte yra apžvelgiama, e, labai puikiai apžvelgiama, apžvelgiamos e, audito rūmų išvados ir taip pat atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos kritinius aspektus. Aš norėčiau pabrė... atkreipti jūsų dėmesį į tris esminius dalykus. Visų pirma, Europos audito rūmai mano, kad Europos statistikos praktikos e, ko kodeksas yra svarbi priemonė, kuri pagerintų pasitikėjimą Europos statistiką. Tačiau reiktų pabrėžti, kad šitas kodeksas dar nėra iki galo įgyvendinimas. Vėl šiame kontekste audito rūmai e, daro tokias išvadas. E, renkia, rengian, renkant statistiką turėtų būti remiamasi abipusių pasitikėjimų ir kol kas nėra patikimų vertinimo sistemų. E, siekiant atsakyti į klausimą, kas yra atsakingas už to kodekso įgyvendinimą, mes manome, kad e, to kodekso įgyvendinimas nėra tik tai Euro, Eurostatų ir nacionalinių statistikos uh, institucijų kompetencija. Taip pat ir nacionalinės vyriausybės turėtų įvykdyti, įvykdyti tam tikras reformas ir patvirtinti atitinkamus e, standartus. Nes dabar nacionalinės e, statistikos e, institucijos ne visuomet gali įtraukti į statistikos rinkimo procesą visų duomenų teikėjų. Taigi mūsų bendra išvada būtų tokia, kad tokia, kad turėtų būti nustatyta, kuri kodekso dalis yra teisiškai saistanti, kuri ne, o, kur, o kurios ne. Mums kol kas nėra aišku, kodėl kai kurių kodekso principų yra laiko, laikomasi kaip teisiškai saistančių, kai kurių ne. Ir apie tai mes kalbame savo uh, ataskaitoje. Taip pat mes kalbame apie Europos statistikos programą, kuri veikia nuo 2008 iki 2012 metų. Ir mm, mes manome, kad šita statistikos programa nėra pakankama e, atskaitos. E, ir vertinimo priemonė. Mes manome, kad statistikos veikla yra susijusi su uh, naujais iššūkiais. Naujoji 2013-2017 metų statistikos pro, programa e, bando atsižvelgti į audito rūmų išvadas šioje srityje ir bando nustatyti atitinkamus e, prioritetus statistinių duomenų rinkimui. Tačiau mes, turės, mes dar paž, turėsime pažiūrėti, kaip pavyks tai įgyvendinti. Ir galiausiai audito rūmai pateikia e, tris rekomendacijas. Pirmoji jų yra tokia bendro pobūdžio. Mes manome, kad patikimos, patikimo, patikimi statistiniai duomenys yra E, bendra, bendros atsakomybės objektas. Ir už tai turi būti atsakingi visi Europos komisija, valstybės narės, valstybių narių statisti, sta, statistinės institucijos ir taip pat e, Eurostatas. Taip pat kitas svarbus e, dalykas būtų praktikos kodekso įgyvendinimas. Toliau Kita mūsų rekomendacija yra susijusi su pačia statistikos programa. E, čia mes išskiriame septynis punktus, kurie būtų svarbus e, komisijai ateityje. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad komisija ir Eurostatas jau teigiamai sureagavo į mūsų ataskaitą ir e, jų primti sprendimai eina teisinga linkme. Mes tikimės, kad e, bus padaryta ir daugiau ir kad Eurostatas atsižvelgs į audito rūmų rekomendacijas ir e, pateiks savo e, nuosekles metinės ataskaitas Europos parlamentui ir tarybai apie tai, kaip įgyvendinama naujoji statistikos programa 2013-2017 metams. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Ja, vielen Dank. <coughs> Ačiū komisijai. Tiksliau, norėčiau pasveikinti poną Evaras komisijos atstovą ir prašau, galiu steigti jums žodį įžanginiams pastaboms, ar norite tik atsakyti į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę tarti keletą žodžių diskusijos pradžioje. Pirmiausiai, žinoma, noriu padėkoti parlamentui, biudžeto reikalų komitetui, audito rūmams <clears throat> už dalyvavimu šioje svarbioje diskusijoje apie Europos statistikos sistemos vaidmenį, teikiant patikimus statistinius duomenis. Patikimos statistikos klausimas buvo minėtas jau kelis kartus. Visiems akivaizdu, kad statistika yra svarbi Europos infrastruktūros sudėdamoji dalis, nes statistiniais duomenimis yra grindžiami politiniai sprendimai dėkingi už audito rūmų pateiktas rekomendacijas ir už tai, kaip ponas Deutsch <clears throat> įtraukė jas į savo, jų nuostatas į savo pranešimą. Prieš porą metų mes taip pat pabrėžėme, kad e, tokių rekomendacijų svarbą. Mes e, pritarėme visoms e, prašymo projekte pateikiamoms rekomendacijoms kuris buvo pateiktas 12 metų gruodžio 12 dieną, panas galėjo jau minėjo, kad e, litrumo ataskaitoje <clears throat> minimi veiksmai susijęs su ankstesnėmis specialiosiomis ataskaitomis ir mums tai, tai šios rekomendacijos taip pat buvo akstinas e, imtis tinkamų veiksmų, taip pat atsižvelgiant ir į pono Dočio pranešimo projekto nuostatas, norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Vienas jų susijęs su tuo, ką minėjo ponas Galėja, e, susijęs, kalbėdamas apie e, Elgesio kodeksą ir ponas Deutsch. Šį kodeksą minėjo, jis buvo parinktas 2007 metais kaip savireguliacinė sistema. Laikui bėgant Elgesio kodeksas buvo tikslinamas ir tobulinamas, įtraukiant į jį <clears throat> naujas priemonės ir mechanizmus, pavyzdžiui, Europos statistikos konsultacinė taryba. Manau, kad dabartiniu metu reikėtų įvertinti ne tik nacionalinių statistikos tarnybų veiklą, tačiau taip pat įtraukti ir į mūsų diskusijas ir nacionalinių vyriausybių veiklą bei jų prisimtus įsipareigojimus garantuoti, užtikrinti aukšto lygio statistinių duomenų rinkimą, vadovaujantis Elgesio kodekso nuostatomis. Taigi vertiname labai aukštai parlamento išsakytą paramą būtinybėj užtikrinti e, valstybės, įtikinti valstybės narės Tad būtina sukurti tinkamą aplinką tam, kad būtų galima rinkti patikimus statistinius duomenis. Eurostatas, tarp kitko, rugsėjo 17 dieną komisija prieimus atitinkamą sprendimą, taip pat e, prisėmė atitinkamus įsipareigojimus susijusius taip pat ir su konfidencialumu bei e, duomenų patikimumu. <clears throat> Ponas Deutsch, svelgdamas į dabartinę ES būklę, minėjo ir įtraukė savo pranešimą, kad statistika yra sudėdamo ES infrastruktūros dalis, todėl būtina užtikrinti statistikos e, tarnyboms e, deramas sąlygas rinkti duomenys. Prašymo projekte pateikiami, kaip ir auditorumo ataskaitoje pastebėjimai ir rekomendacijos, dėl kurių mums kyla bejonė arba kuriems nepritarėme. Vienas iš jų yra SGAP vaidmuo. Negalime <clears throat> pritarti SGAP kaip nepriklausomai e, konsultaciniai struktūrai, turint omenyje, kad yra numatoma lyginti atskirų statistikos e, tarnybų veiklą. Ta lyginamą darbą atliktų pačios tarnybos. Mes manome, kad komisija savo sprendime priimtame rugsėjo 17 dieną patikslina generalinio direktorato atitinkamas funkcijas ir atskaitomybę, siekiant užtikrinti, kad ES statistiniai duomenys būtų renkami e, vadovaujantis e, statistikos kodeksu. SGAP yra techninio pobūdžio institucija, todėl neturėtų e, jai būti priskiriamos papildomos funkcijos. Kitas pastebėjimas susijęs su vyriausių statistikos pareigūnų. Šią pareigybę siūloma įsteigti pasitelkus atitinkamą procedūrą, kurioje dalyvauja taip pat ir ESGAP 23 reglamento peržiūros procesas e, tarybos darbo grupėje šiuo metu vyksta. Ir aš manau, kad tiksliau 223 reglamentas yra peržiūrimas ir jį peržiūrėjus bei patvirtinus naujas nuostatas būtų galima patvirtinti ir atinkamo pareigūno, vyriausios statistikos pareigūno atrankos procedūrą Taip pat reikėtų nepamiršti valstybių narių statistikos tarnybų vadovų vaidmens svarbos. Jie privalo pasirūpinti visų kitų tarnybų ir struktūrų dalyvaujančių statistikos duomenų, duomenų rinkime priežiūra, nes jos yra sudėdamosios Europos statistikos bendrosios sistemos dalis. Dar kartą dėkoju pranešėjai ponui Deutsch <clears throat> ir galima pritarti visoms jo pranešimo projekto nuostoms, išskyrus dvi išimtis, kurias minėjau. Pirmininkas, ačiū komisijai už pristatytą poziciją. Žodis suteikiamas kolegijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neseni įvykiai ekonomikos srityje rodo, jog statistika, patikima statistika yra labai svarbus dalykas tinkamam ES e, ekonomikos funkcionavimui. Ir tai svarbu ne tik tai formuojant Europos politikas, bet ir skiriant ES e, lėšas bei tikrinant veiksmingumą. Europos politikos vis daugiau yra priklausomos nuo statistikos. Aš e, truputį nerimauju dėl to, kad e, auditas parodė, jog e, nei komisija, nei Eurostatas tinkamai netaiko kol kas Europos statistikos kodeksto. Mums trūksta priemonių, kurios įgalintų tinkamai gyvendinti šias nuostatas Europos statistikos sistemos plotmėje. Aš e, tikiuosi, kad komisija Eurostatas bei valstybės narės pasidalina atsakomybę, užtikrindamas piliečių pasitikėjimą Europos statistikos sistema. Ši sistema turi remtis nepriklausomumo sustiprinimu statistikos e, institucijos e, vadovo lygmenių, taip pat nacionalinių lygmenių atitinkam, užtikrinant atitinkamų statistikos organizacijų veiklą. Tai yra labai svarbus dalykas, šių struktūrų atstovai niekuomet neturėtų gauti instrukcijų iš e, vyriausybių. Ir aš pasiūliau keletą pakeitimų šitais klausimais. Dėkoju. Toliau kolegė Andrėja Asin, prašau. Thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išsiaiškinti vieną dalyką, kurį pasakė pranešėjas, kalbėdamas apie audito rūmus. Pranešėjas sakė, ir aš man atrodo, bent jau aš taip supratau, kad tas praktikos ar elgsenos kodeksas nėra e, geras, o audito rūmai sako, kad jis nėra tinkamai gyvendintas. Bet tai yra dvi skirtingos problemos. Ar yra tas kodeksas tinkamas ar ne, o kita problema būtų, ar jisai įgyvendintas ar ne. Atsižvelgiant į situaciją, kurią dabar apibūdino mano kolega, situacija, ekonomikos Europoje situacija iš tiesų yra e, jaudinanti tokia aplinkybė. E, gauti e, auditorumo ataskaitą, kurioje kalbama, e, kad sistema remiasi abipusių pasitikėjimų. Man atrodo, kad mes visi pamatėme, kad tas abipusis pasitikėjimas ne visada e, veikia. Ką komisija galėtų apie tai pasakyti? Kai kalbame apie kodekso įgyvendinimą, e, audito rūmai sako, kad tai yra kad už tai atsakingi visi, galbūt atsakingi visi, tačiau kažkas turi prisimti to, tą vadovaujantį vaidmenį, e, nes nacionalinės statistikos teikiamos vyriausybėms, Eurostatui e, e, ir visi tiek nacionalinės vyriausybės, tiek Eurostatas, tiek nacionalinės statistikos agentūros, jos turi savo kompetencijas. Ir manau, kad Eurostato pagrindinis uždavinys turėtų būti, ver, turėtų būti vertinti e, statistikos duomenis, jų patikimumą. Todėl norėčiau paklausti komisijos, ar ji galėtų prisimti lyderės vaidmenį e, siekiant, kad būtų įgyvendintas šitas kodeksas. O jeigu ne, tai tuomet kas jo turėtų imtis? Dėkoju, nematau daugiau norinčių pasakyti. Neatsiprašau, Inge Greslė norėčiau užduoti svarbų, bet, bet tokį trumpą klausimą. Ar yra e, padaryta viskas, kad nebeatsirastų tokių klastojimo atvejų kaip su Graikijos statistikomis e, ateityje? Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. E, tai to, tame dabar norėčiau paprašyti atsakyti užduotus klausimus. Visų pirma, suteiksiu žodį e, komisijos atstovė, o galbūt Eurostato atstovas nori pasakyti. Aš norėčiau atsakyti į pirmąjį ponios Andresin užduotą klausimą. Kalbant apie e, tą praktikos kodeksą, tai yra atitinkama taisyklių sistema, kuri buvo įvertinta e, atitinkamai įvertinta lankantis statistikos institucijose. Mes pamatėme, kur yra šios sistemos silpnybės ir auditorumai taip pat atkreipė į tai dėmesį. Todėl mes dabar numatėme keletą pakeitimų, vienas iš jų buvo jau minėtas, tai e, būtų e, konfidencialumo e, įsipareigojimas, e, kuomet nacionalinės statistikos organizacijos, kai jos teikia e, statistinius duomenis, e, ir Ir būtent tas abipusis pasitikėjimas bus pakeistas nacionalinės vyriausybės parašu ir tai garantuos komisijai, kad statistiniai duomenys, kurie yra pateikiami, yra kokybiški. Tokiu būdu tas abipusis pasitikėjimas bus paverstas sistema, kuri, e, kur, kuri bus tokia parašo ir aiškių įsipareigojimų sistema. E, bendra atsakomybė taip, yra, taip pat yra su tuo susijusi. E, kas turėtų prisimti lyderio vaidmens, tai yra aišku, mes e, vadovaujame šiam procesui. Mes jau kalbėjome su valstybėmis narėmis, kaip būtų galima įgyvendinti šį kodeksą. Mes kalbėjome su įvairiomis tarybos darbo grupėmis Ir jeigu konfidencialumo įsipareigojimas yra e, svarbus, tai čia labai, e, čia labai reikia aiškiai pabrėžti taip pat ir tą bendros atsakomybės principą. Toliau e, ir tas, ta taisyklė 2 prieš 3 čia bus labai svarbi. Ir tarybos darbo grupės buvo paskatintos e, pamastyti apie šitą konfidencialumo įsipareigojimą. Toliau, norint atsakyti į ponios Greslę klausimą, reiktų pasakyti, kad pastaruoju metu buvo taikyta daug įvairių priemonių, buvo e, ir tos priemonės turėtų e, užkirsti kelią e, tokiems atvejams, kas buvo su Graikijos neteisinga statistika. Tačiau, kaip žinote, gyvenimas kai kada būna labai su, sudėtingas Mes bandome daryti viską, kas yra mūsų galioje, kad užtikrintumėm, kad e, tokie atvejai nepasikartos. E, ir čia reikia taip pat nepamiršti e, statistikos patarimai komitetą. Taip pat turim, turime nepamiršti naująjį reglamentą numeris 223. Taip pat e, turime nepamiršti ir kitų reglamentų, mūsų teisės aktų, nes jie e, e jau keletą metų e, pagrindinį dėmesį skiria duomenų patikimumui, kokybiškumui. Aš galėčiau čia dar keletą valandų kalbėti apie tai, kokiu mes priemonių imamės. Tačiau niekada nėra įmanoma suteikti šimtaprocentinės garantijos, tačiau mes bandome daryti viską, kas padėtų užkirsti kelią tokiems atvejams. Ponios Bohatos klausimas, jį galėčiau atsakyti taip. Manau, kad atsakydamas į ponios Andresen, tai si, e, klausimą aš jau ir atsakiau e, jums apie tą Elksenos kodeksą ir jo įgyvenimą. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar auditorumai norėtų pasisakyti, ponas, ponas galėja? Trumpai, pan pirmininkė, sakydamas į užduotus klausimus, manau, kad nekeičiame savo požiūrio į tai, kad didesnis teisinis aiškumas susijęs su dalyvaujančių šalių įsipareigojimais yra naudingas siekiant įgyveninti visas Elksonos kodekso nuostatas, taip pat uh, vyriausiojo statistikos pareigūno skirimo ir atleidimo tvarka bei e, priežiūros ir patvirtintų nuostatų aiškiai gyvendinimo tvarka palengvintų Eurostato misiją, padarytų ją veiksmingesnę ir būtų naudingesnė Europos piliečiams, siekiant užtikrinti Europos statistinių duomenų patikimumą. <clears throat> įsipareigojimas e, užtikrinti konfidencialumą iš nacionalinių statistikos tarnybų pusės yra žingsnis teisinga linkme, tačiau e, tas įsipareigojimas nėra pakankamas tam, kad būtų užtikrinamas e, <clears throat> veiksmingas patikros mechanizmas ir sistema. Pirmkas, ačiū, baigime diskusijos ir jas apivendinti, steiksiu galimybę pranešėjai ponai Deutsch. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau kreiptis į pana Galėjo, nes jis trumpai apibendrino visus diskusijoje išsakytus argumentus. Aš norėčiau apsiriboti trimis aspektais. Pirmiausiai noriu pabrėžti klausimą, kurį minėjo komisijos ir Eurostato atstovai ES institucijų ir valstybių narių atvejais akivaizdu, kad galima kalbėti apie statistikos tarnybų nepriklausomumą tik tai skiriant tam pakankamai finansinių lėšų. Dabartiniu metu lėšos reikalingos veikti Eurostatui yra gaunamos iš skirtingų komisijos generalinių direktoratų, būtų daug geriau jeigu šie finansiniai ištekliai būtų skiriami Eurostatui per atitinkamą biudžeto eilutę. Per būsimus kelis metus Eurostatui reiks prisimti nemažai naujų funkcijų, tam būtina užtikrinti nepriklausomą statistinių duomenų rinkimą, nes šie duomenys yra labai svarbus priimant politinius sprendimus. Komisijos atstovai minėjo du klausimus, dėl kurių nuomonės skiriasi mano pranešime ir e, palyginti su komisijos nuomonė. Šie du klausimai susijęs su SGAP ir vyriausios statistikos pareigūno skirimu bei atleidimu. Abiem klausimais aš ir toliau laikausi savo pranešime pristatomos pozicijos, o komisija turės apsispręsti. Ir paskutinis klausimas, kur uždavė ponia Andrejasin, buvo susijęs su Elksenos kodekso turiniu ir jo keliamomis problemomis bei šio Elksenos kodekso įgyvendinimu, dėl kurio taip pat kyla problemų. Taigi tiek turinys, tiek jo įgyvendinimas susijęs su tam tikromis problemomis, kurias galima išspręsti vadovaujantis 233 straipsnio nuostatomis. Pribrendo laikas, mano nuomonė, apsispręsti, kaip ES institucijas, padaryti tokiamis, kurios veiktų, kurios savo veikloje labiau e, vadovautųsi galiojančiomis taisyklėmis. Aš pasisakau prieš tokią statistikos sistemą, kuri nesivadovautų vienodą metodologiją ir vienodais standartais, nes tik tokiu atveju bendra statistinė sistema galės veikti ES. Baigdamas noriu padėkoti visiems už vertingus pasiūlymus, taip pat dėkoju už audito rūmų pateiktą nuomonę ir laukiu nekantri jūsų tolesnių pasiūlymų. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū pranešėjų. Dėkojame ponui Galėjai iš auditorumų ir ponui Faras. Komisijos atstovų uždalyvavimą diskusijose. Baigiame svarstyti šios dienos darbo tvarkės klausimus. Tokiu būdu baigiame viešą biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Dar kartą dėkuoju visiems dalyviams <clears throat> ir prašau <clears throat> dabar visus, kurie neturėtų likti salėje, iš jos išeiti tam, kad galėtume surenkti koordinatorių uždarą posėdį. Ačiū labai ir tęsime posėdį po trumpos pertraukos.